So, colleagues, I was told... Kolegos, man buvo e, pasakyta, kad aš turiu būti tas eriukas, kurį paukosite šį rytą, taigi turime pradėti kaip galima greičiau. Ir bandysime tą daryti. Visi turėtų būti pasirengę savo balsavimo korteles. Ir jau galima sakyti, kad esame pasiruošę. Pirmosios pranešimas. E, per nerygį ilgai, jeigu neturite kortelės, e, užtruks, kol nueisite, atsinešite, kai jau pradėsite kai prasideda operacija, turi žinoti, kokia yra tavo išeimo strategija. Ačiū, Maiklai. Prašom paskubėti. Galėsite pasirašyti išeidami. Taigi pradedam. Pirmasis pranešimas dėl Bosnijos Hercegovinos. Prašom tylos. Dešimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. 11 už prieš susilaikė priimtas. Pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. 16 kas už kas už prašom kas už prieš susilaikė atmestas. Pasitikrinsime dėl 16, prašom. Visi, kurie norite parodyti, kaip balsavote, balsavimas baigtas. Atmestas. ir kitų balsai pridedami. Aštuonioliktasis. Kas už, prieš, susilaikę, atmestas. Septynioliktas kas už, prieš, susilaikė atmestas. Devynioliktas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Dvidešimtas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 21 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 22 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 23 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 24 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 25 kas už, prieš. Priimtas. 26 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 28 kas už, prieš, susilaikė priimtas. Antras kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 36 kas už, prieš, susilaikė priimtas. Trečias kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 43 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 44 kas už, prieš susilaikė. Pasitikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 19 už, 29 prieš atmestą. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Antras pakeitimas žodžių, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 48 kas už, prieš, susilaikė priimtas. Na, pasitikrinsime. 48 pasitikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Baigtas. Dešimt trys už, dešimt prieš. Kas norėjo pasitikrinti? Tam minusas šiandien. Ne, iš tiesų daugiau žmonių turėtų kelti rankas, kad galėtume pamatyti, kas balsuoja. 50 kas už, prieš susilaikė priimtas. 51 kas už, prieš susilaikė priimtas. 52 kas už, prieš susilaikė priimtas. 53 kas už, prieš susilaikė priimtas. 54 kas už, prieš susilaikė priimtas. 55 kas už, prieš susilaikė priimtas. Na, pasitikrinsime. Dėl 55 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 26 už, 30 prieš. Atmestas penktas kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. Šeštas kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 69 kas už, prieš susilaikė priimtas. 70 kas už, prieš susilaikė atmestas. 71 kas už, prieš susilaikė priimtas. 72 dėl dviejų dalių balsuosime, kas už pirmą dalį, prieš susilaikė atmestą. Antra dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. 73 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. 74 kas už, prieš susilaikė priimtas. 75 kas už, prieš susilaikė atmestas. 76 kas už, prieš susilaikė priimtas, 77 kas už, prieš susilaikė priimtas, 78 kas už, prieš susilaikė priimtas, 79 kas už, prieš susilaikė priimtas, 80 kas už, prieš susilaikė priimtas, 82 kas už, prieš susilaikė priimtas, 84 kas už, prieš susilaikė priimtas, 85 kas už, prieš susilaikė priimtas. Trečias e, pakeitimas žodžiu, pranešėjo, kas už, prieš susilaikė e, priimtas. 86 kas už, prieš susilaikė priimtas. 78 kas už, prieš susilaikė priimtas. 88 kas už, prieš susilaikė priimtas. 7 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 14 pakeitimas žodžiu, kas už. Ketvirtas pakeitimas žodžiu. Kas už, prieš, susilaikė. Priimtas. 92 kas už, prieš, atmestas. 93 kas už. Ne, dėl 92 dar pastikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmestas. 93 kas už, prieš susilaikė priimtas. 8 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 90, ne, 97 kas už, prieš susilaikė priimtas. 98 kas už, prieš susilaikė atmestas. 98 kas už? Ne, mes ką tik balsavome dėl 98. 99. Kas už? Prieš susilaikę. Priimtas. Šimtas kas už? Prieš susilaikę. Priimtas. Sveikinu. 101 kas už, prieš susilaikė priimtas. Antras kas už, prieš susilaikė. Dar kartą balsuojame. Kas už? Už antrą pakeitimą. Kas prieš? Na, ko gero priimtas, bet reikia pasitikrinti. Balsavimas baigtas. Priimtas. 32 už, 30 prieš. Trečias, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. Ketvirtas, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. Penktas, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. Šeštas, kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Septintas, kas už. Prieš susilaikė priimtas. Aštuntas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Devintas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Ai, e, pirmas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Dabar elektroniniu būdu dėl viso pranešimo balsuosime. Balsavimas baigtas. du prieš, visi kiti už. Aš esu tikras, kad Doris susiras tos žmonės, kurie balsavo prieš.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 Manau, kad balsavimas bus labai ilgas ir sudėtingas. Ir kelkite visi stropiai rankas, kad nereikėtų balsuoti elektroniniu būdu. Kad aš iš karto matyčiau, už, ar jūs prieš, ar už. Na, ponia Omen Roitin, jūs turėjote pastabą kažkokią? Ne? Yeah. Doris, tu irgi kažko nesupratai. Nu. Pirmininkė, savo frakcijos vardu noriu pasisakyti. Noriu pasiūlyti papildymą. 20 kompromisiniam pasiūlymui pradžioje įrašyti žodžius vadovaujantis tarptautinės teisės principais. Nemanau, kad pranešėjai kiltų čia kokiu nors problemu. Pone Flotra. Pirmininkė, aš norėjau pasiūlyti pranešėjai dėl 18 kompromiso balsuoti už, jeigu būtų galima pasakyti, kad uh, E, konvenciją dėl jūrų teisės ir iš dalies aki komunoter, nes konvencija ne visiškai priklauso aki komunoter, tik iš dalies. Ir e, pridėti žodžius iš dalies aki komunoter. Ja, Frau Omolten. Pone Oimenroiten, šiame tekste aš e, darau nuorodą į Europos komisijos e, tekstą, taigi nesutinku su šiuo žodiniu pakeitimu. Jūs manote, kad komisijos pozicija tai yra iš tikrųjų kokybės ženklas? Komisija visada teisė. Na gerai, pradėsime balsavimą. Pirmas kompromisas, kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. 72 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Septyniasdešimt ketvirtas kas už. Prieš. Susilaikė atmestas. Septyniasdešimt šeštas kas už. Prieš. Susilaikė atmestas. 78 kas už. Prieš susilaikė, atmestas. 79 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 80 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Antras kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 82 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 83 kas už, prieš, susilaikė atmestas. Aštuoniasdešimt septintas kas už, prieš, susilaikė atmestas. Aštuoniasdešimt aštuntas kas už, prieš, susilaikė atmestas. Aštuoniasdešimt devintas kas, trys dalis. Pirma dalis kas už, prieš, susilaikė atmestą. Antra dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečia dalis, kas už, prieš. Pasitikinsim elektroninį būdą. Kokia jūsų pozicija? Jūs balsuojate už ar prieš? Balsavimas baigtas. Atmesta trečioji dalis. 91. Devyniasdešimt pirmas. Pirma dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Devyniasdešimt antras. Kas? Pirma dalis. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias kompromisas. Kas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 97. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 99 kas už, prieš susilaikė atmestas. Šimtas ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šimtas šeštas, kas už, šimtas šeštas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 110 kas už, prieš susilaikęs. Atmestas. Ketvirtas kompromisas kas už, prieš susilaikę. Priimtas. 116 kas už, prieš susilaikę. Atmestas. Šimtas dvidešimtas pirma dalis kas už, prieš susilaikė priimtas. Antra dalis už prieš susilaikė. Manau, kad e, priimta, bet pasitikrinsim elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. E, priimta antroji dalis. 121 e, kas už prieš susilaikė priimtas. 122 kas už, prieš susilaikė priimtas. 123 kas už, prieš susilaikė atmestas. Penktas kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. Šeštas kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 138 Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. Septintas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. 141. Kas už? Prieš. Susilaikė. Manau, priimtas, bet pastikrinsime elektroninį būdą. priimtas. Aštunto kompromiso dėl nebalsuojame. Ne. <laughs> ne vis dėlto balsuojame dėl, dėl aštunto kompromiso. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 144 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Pasitikrinsime dar kartą elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimtas. 145 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 147 kas už. Prieš. Dar kartą gal. E, kas už 147? Kas prieš? Atmestas. 148. Pirma dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Antra dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Šimtas penkiasdešimt ketvirtas. Pirma dalis. Kas už? prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis. Ne, dėl antros dalies nebalsuojame. Devintas kompromisas. Na, dėl antros dalies vis dėlto balsuosime, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 155, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Devini A kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 174. Antra dalis. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Dabar persime prie keturių pakeitimų, kur daug žmonių galvoja visiškai identiškai. Visi jie turėjo tikriausiai tos pačius darbuotojus. Tikriausiai ambasadorius pakuždėjo jiems, kaip balsuoti. Kas už šiuos pakeitimus 175 iki 178. Už, prieš, susilaikė. Už, už balsavo tik tai tie, kurie patikė šitą pakeitimą, tai atmestas. 179 kas už, prieš, susilaikė. Atmestas. 180 kas už, prieš, susilaikė. Atmestas. 181 kas už, prieš, susilaikė. Atmestas. 182 kas už, prieš susilaikė atmestas, 183 kas už, prieš susilaikė atmestas, 184 kas už, prieš susilaikė atmestas, 185 kas už, prieš susilaikė atmestas, 186 kas už, prieš susilaikė atmestas, 187 kas už, prieš susilaikė atmestas priimtas. 188 kas už. 188 kas už. Kas prieš. Susilaikė atmestas. 189 kas už. Prieš. Susilaikė atmestas. 190 kas už. Prieš. Susilaikė atmestas. 191 kas už. Prieš susilaikė, atmestas. 192 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. De, dešimtas kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Dušimtasis kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 201 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Du šimtai trečias, kas už. E, kelios dalis, pirma dalis. Priimta. Antra dalis, kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Ir trečia dalis, kas už, prieš, susilaikė, taip pat priimta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Dvyliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 214. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmestas. 13. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. 219. Kas už? Prieš. Susilaikę. Neaišku. 219. Kas už? Balsavime elektroniniu būdu. Ne, vis dėlto prieš Liberalai nebalsuoja? Na, pastiknysime vis dėlto elektroniniu būdu tada. Kad ponui Lamsdorfui būtų paprasčiau. Balsavimas baigtas. 43 prieš, 22 už atmestas. 220 kas už, prieš susilaikė atmestas. 222 kas už, prieš susilaikė atmestas. 225. Pirma dalis kas už, prieš susilaikė atmesta. Antra dalis kas už, prieš susilaikė atmesta. 228 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 229 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 13a kompromis kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 233 kas už, prieš, susilaikė, priimtas atmestas. 234, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 235, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 238, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 240, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 242, kas už, prieš atmestas. 14 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimtas. 247 kas už, prieš susilaikė atmestas. 254 kas už, prieš susilaikė atmestas. 15 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 257 e, pirma dalis kas už, prieš, kas prieš, susilaikė priimtas. Antra dalis kas už, prieš, susilaikė priimta. 258 kas už, prieš susilaikė atmestas. 261. Pirma dalis. Kas už? Prieš. Du šimtai šešdešimt pirmas, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas kas už, prieš susilaikė atmesta. 16 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimtas. 262 kas už, prieš susilaikė atmestas. 264 kas už, prieš, prieš susilaikė atmestą. 266 kas už, prieš susilaikė atmestą atmestas. 267 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 269 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 17 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 275 kas už, prieš, dar kartą. 275. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 277. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. 278. Kas už? 277. Norit pasitikrinti? Pasitikrinsime elektroniniu būdu. 277 pakeitimas. Žaliųjų frakcija jau dėdu du minusus. Balsavimas baigtas. At 278. Kas už, prieš, susilaikė. Priimtas. Dušimtas aštuoniasdešimtas, kas už, prieš, susilaikė. atmestas. 281 kas už, prieš susilaikė, atmestas. 282 kas už, prieš susilaikė, atmestas. 283 kas už, prieš susilaikė, atmestas. 284 kas už, prieš susilaikė, atmestas. 285 kas už, prieš susilaikė, atmestas. 286 kas už, prieš susilaikė, atmestas susilaikė atmestas. 287 kas už, prieš, priimtas. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. priimtas. Tai 189, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 290, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 291, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 294 kas už, prieš susilaikė. Atmestas. 295. penktas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 18 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 297 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 298 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 298. Ne, mes jau balsavome. 299. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 300 kas už, prieš susilaikę atmestas. 301 kas už, prieš susilaikę atmestas. 302 kas už, prieš susilaikę atmestas. 303 kas už, prieš atmestas. 304 kas už, 305 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 306 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 307 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 308 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 309 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 310 kas už, prieš susilaikė atmestas. 311 kas už, prieš susilaikė atmestas. 312 kas už, prieš susilaikė atmestas. 313 kas už, prieš susilaikė atmestas. 314-15 kas už, prieš susilaikė atmestas. 316 kas už, prieš susilaikė priimtas. Dabar dėl žodžio only on the terms in parallel. Kas už šiuos žodžius? Kas prieš? Susilaikė priimtas. Dvidešimt trečias straipsnis. Čia. Dėl jo balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Matau, ar aš čia. Ne, neteisingai balsavau bet bet kokiu atveju niekas nuo to nepasikeičia. Atmestas šitas tekstas. Neteisingai balsavau, bet rezultatas teisingas. 317. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 318 kas už, prieš susilaikė. Atmestas. 319 kas už, prieš susilaikė. Manau, kad e, ja, priimtas, bet reikia pasitikrinti dar. Balsavimas baigtas. 26 už, 39 prieš atmestas. Trys šimtai dvidešimt pirmas. Kas už, prieš susilaikė. Atmestas. Devynioliktas kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 330, 336 e, kas už. Ne, vis dėlto sąrašas neteisingas. 337 vis dėlto kas už, prieš, susilaikė atmestas. 20 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 342 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 343 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 344 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 345 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 346 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 347 kas už, prieš susilaikė atmestas. 348 kas už, prieš susilaikė atmestas. 349 kas už, prieš susilaikė atmestas. 350 kas už, prieš susilaikė atmestas. 351 kas už, prieš susilaikė atmestas. 353 kas už, prieš, susilaikė. Atmestas. 21 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Priimtas. 355, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Ne, pasitikrinsime elektroniniu būdu. Aš norėčiau paprašyti EPP frakciją vis dėlto dalyvauti balsavime ir kelti rankas. Balsavimas baigtas. 355 pakeitimas, dėl jo balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. 356, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 359 kas už, prieš susilaikė atmestas. 363 e, kas už, prieš susilaikė atmestas. Trys šimtai šešiasdešimt trečias yra atmestas ir pakankamai akivaizdžiai. Na, jeigu reikalausit dar balsuoti, tai minus 3 gausi 3 minusus. 364, e, kas už, prieš, visą laikę atmestas. Trisimtas šešdešimt. Ne, prašau pasitikrinti dėl to 364 pakeitimą. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 49 prieš. 365 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 366 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 367 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 368 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 369 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 370 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 371 kas už, prieš. Pasitikrinsim elektroninį būdą. Balsavimas baigtas. Atmestas. Tai 171. Ne, 372 kas už, prieš susilaikė. Atmestas. 373 kas už, prieš susilaikė. Atmestas. 374 kas už, prieš susilaikė. Atmestas. 175 kas už, prieš susilaikė atmestas. 376. Trišinas 76, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 378, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 379, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 380 kas už, prieš susilaikė atmestas. 381 kas už, prieš susilaikė atmestas. 22 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 387 kas už, prieš susilaikė atmestas. 389 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 23 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 398 kas už, prieš, susilaikė atmestas, 399 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 24 kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 409 kas už, prieš susilaikė. Atmestas. 411. Kas už, prieš susilaikė priimtas. 413. Kas už? Prieš susilaikė. Atmestas. 414.15. Kas už? Prieš susilaikė. Atmestas. Pirmas. Už prieš susilaikė. Atmestas. Antras. Kas už prieš susilaikė. Atmestas. Trečias. Kas už prieš susilaikė. At... Priimtas. Ketvirtas. Kas už prieš susilaikė. Atmestas. Penktas. Kas už prieš susilaikė atmestas. Šeštas, kas už, prieš susilaikė atmestas. Septintas, kas už, prieš susilaikė priimtas. Aštuntas, kas už, prieš susilaikė atmestas. Devintasdešimtas, kas už, prieš susilaikė atmestas. Vienuoliktas, kas už, prieš susilaikė atmestas. Dvyliktas, kas už, prieš susilaikė atmestas, 13 kas už, prieš susilaikė atmestas, 14 kas už, prieš susilaikė atmestas, 15 kas už, prieš susilaikė atmestas, 16 kas už, prieš susilaikė atmestas, 17 kas už, prieš susilaikė atmestas, 18 kas už, prieš susilaikė atmestas. 19 kas už, prieš. 19 kas už, prieš. Susilaikė atmestas. 20 kas už, prieš. Susilaikė atmestas. 21 kas už, prieš. Susilaikė. Atmestas. 25 kompromisas kas už, prieš. Susilaikė priimtas. 24 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 25 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 26 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 27 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 28 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 29 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 30 kas už, Ne. 31 vėl to. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 20, 32 e, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 33 kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 34 kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 35 kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 36 kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 37 kas už, prieš susilaikė atmestas. 38 kas už, prieš susilaikė atmestas. 39 kas už, prieš susilaikė atmestas. 40 kas už, prieš susilaikė atmestas. 41 kas už, prieš susilaikė atmestas. 42 kas už, prieš susilaikė atmestas. 43 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 43 čia buvo. 44 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 45 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 46 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 47 kas už, prieš, susilaikė. Neaišku. Ja, 47 dar kartą balsuom. Kas už? Arba geriau pasitikrinsim elektroniniu būdu. Balsavimas beveik baigtas. Balsavimas jau baigtas. Atmestas. 40. 48 kas už, prieš susilaikė atmestas. 49 kas už, prieš susilaikė atmestas. 50. Pirma dalis. Kas už, prieš susilaikė priimta. Antra dalis. Kas už, prieš susilaikė priimta. Aš sakiau, kad priimta antra dalis. Taigi 51, kas už, prieš, susilaikė. Atmestas. 52, kas už, prieš, susilaikė. Atmestas. 53, kas už, prieš, susilaikė. Atmestas. 54, kas už, prieš, susilaikė. Atmestas. 55, kas už, prieš, susilaikė. Atmestas. 56, kas už, prieš, susilaikė. Atmestas. 57 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 58 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šešdešimt pirmas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šešdešimt antras kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 63 kas už, Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmestas. 65. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmestas. 66. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmestas. 67. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmestas. Na, dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl viso pranešimo. Balsavimas baigtas. Pranešimas priimtas. 54 už, 4 balsai prieš. Na, dviem balsais blogiau negu Doris rezultatas. Norėčiau padėkoti ne tik šešėliniams pranešėjams, bet ir tiems, kurie padėjo šešėliniams pranešėjams. Jendeliam Luka De Petro. Darybos vyko labai sudėtingai, ilgai, tačiau rezultatas yra labai geras. Nuoširdžiai dėkuoju. Yeah, yeah. Sir Robert. Hmm? Sir Robert. Sir Robert Atkins. Ponas Robert Atkins. Pirmininkė. Norėčiau e, klausimą dėl tvarkos išklausti. Koks yra pakeitimo statusas, kuris yra pasiūlomas Kipro užsienio reikalų sekretoriaus, jeigu jisai daugiau nėra parlamentaras? Na tai buvo garbės statuso pakeitimas. Exactly for the entire career. <laughs> Wir kommen damit jetzt zu dem Bericht. Dabar tada periname prie Brandnam pranešimo. E, tarė, e, leidžiame suteikti, sutarti paskutinį žodį. Na ir e, jeigu taip nėra, tai tada priimsime sprendimus. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 83 e, už, prieš, susilaikę, priimta. Prašyčiau, kad e, nusiramintumėte užėmę savo vietas. Pirmasis kompromisas visame viskas už, prieš susilaikė priimta. Antrasis pakeitimas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Tada 84 pakeitimas. Atsiprašau, 94 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 96 už, prieš, susilaikė, atmesta. 97. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. 98 už, prieš, priimta. Nebalsavo du žmonės iš liaudės frakcijos. 99 už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtasis, pirmoji dalis už, prieš, priimta priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 101 už, prieš, susilaikė, priimta. 102 už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas antras nepriimtas, man tai atrodo, patikrinkime. Baigiame balsavimą. 16 už 16 minus, e, prieš 28 atmesta. Dabar, ką dėl ko balsuojame, trečiasis kompromisinis pasiūlymas už, prieš, susilaikę, priimta. 107 už, prieš, atmesta. 108 už, prieš, susilaikė atmesta, 109 už. E, at, atrodo, kad e, socialistai per lietai balsuoja, nieko negalime pakeisti. Taigi, 109 už, prieš, susilaikė priimta. 110 už, prieš, susilaikė atmesta. 111 už, prieš, susilaikė priimta. 112 už, prieš, susilaikė priimta. 113 už, prieš, susilaikė priimta. Žodinis pakeitimas pirmasis už, prieš, susilaikė priimta. 114 už, pri, pen, 115, atsiprašome, 115 už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisinis už, prieš, susilaikė, priimta. Tada einame prie 912 už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis kompromisinis pasiūlymas. O prieš, susilaikė, priimta ir yra ne, nebalsavusių iš APP e priimta. Atrodo, iš visos APP e tik tai kolega Poteringas balsavo, daugiau niekas nebalsavo. 119 už, prieš, susilaikė atmesta. Šeštasis kompromisinis už, prieš, susilaikė priimta. 10, dvi dalys, kas už pirmąją dalį, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtasis žodinis pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Tada periname prie 123 už, prieš susilaikę priimta 124 už, prieš susilaikę priimta 125 už, prieš susilaikę priimta 129 už, prieš susilaikę atmesta 130 už. Buvo atmesta, nes šį kartą liberalai balsavo prieš. 130 už, prieš, susilaikė, priimta. 131 už, prieš, susilaikė, priimta. Šitas atkrenta, DD11, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 133, dvi dalys, kas už pirmąją, prieš, susilaikė atmesta, antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. 134 už. Kolega Poselt e, susilaiko kolega, sulaiko kolega Poteringą nuo pareigų vykdymo. Taigi 134 kas už, prieš susilaikė priimta, 135 už, prieš susilaikė priimta. 136 už, prieš, ponia Branton, 136 už, prieš, susilaikė, priimta. Bernd, Bernd, jūs tikrai trukdote. Taigi, 136, ponia Brandla. Ačiū. Norėčiau tik žodinį pakeitimą pateikti, kad pakeistume 3 mėnesius į 6 mėnesius. 137 e, šeši, po 6 mėnesių. Kas už? Prieš? Susilaikę? Primta. Septintasis kompromisinis pasiūlymas už, prieš susilaikę priimta. Toliau 35 pakeitimas už, prieš susilaikę priimta, 36 už, prieš susilaikę atmesta. Šeštasis žodinis pakeitimas už, prieš atmesta. Deve 3 už, prieš, susilaikė. Neaišku, patikrinsime. Taigi, 9-3. 9-3 elektroninis balsavimas. Baigiame balsavimą. Už 14, prieš 30 atmesta. 37 už, prieš 30 susilaikė, atmesta 38 už, prieš, susilaikė, priimta. 39 už, prieš, susilaikė, atmesta. 39, e, bet tą jau darėme, dėl to balsavome. 92, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 40 už, prieš, susilaikė priimta. Aštuntasis žodinis pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 41 už, prieš, susilaikė atmesta. 43 už, prieš, susilaikė priimta. Keturiasdešimt keturi už, prieš susilaikė atmesta. 45 už, prieš susilaikė priimta. 46 už, prieš susilaikė priimta. 47 už, prieš susilaikė priimta. 8 kompromisinis už, prieš susilaikė priimta. Ne 55 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 56 už, prieš susilaikė priimta. Dentasis žodis pakeitimas kas už, prieš, priimta. Tada pereiname prie devintojo kompromisinio kas už, prieš susilaikę priimta. Dešimtasis e, žodis pakeitimas kas už, prieš susilaikę atmesta. 99 kas už, prieš susilaikę atmesta. 96 kas už, prieš susilaikę priimta. 97 kas už, prieš susilaikę atmesta. 98 kas už, prieš susilaikę priimta. 10 kompromisinis už, prieš susilaikę priimta. Patikrinkime elektroniškai. Dešimtas kompromisinis elektroninis balsavimas. Balsavimą baigiame. Už 30 prieš 17 priimta. Tada perėmė prie 62 už, prieš, susilaikė, priimta. 63 už, prieš susilaikę priimta. 64 už, prieš susilaikę priimta. Vienuoliktas kompromisinis už, prieš susilaikę priimta. 69 už, prieš susilaikę atmesta. 70 už, prieš susilaikė, atmesta. DV5 už, prieš, susilaikė, priimta. 76 už, prieš, susilaikė, priimta. 77 už, prieš, susilaikė, atmesta. 79 už, prieš, susilaikė, priimta. 82 už, prieš, 82 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 81 už, prieš, susilaikė, priimta. 2 ir 3 už, prieš, susilaikė, priimta. 4 už, prieš, susilaikė, priimta. 5 už, prieš, prieš, susilaikė, priimta. 6 už, prieš, susilaikė, priimta. 7 už, prieš, susilaikė, priimta. 8 už, prieš, susilaikė, atmesta. 9 už, prieš, susilaikė, priimta. 10 už, prieš, susilaikė priimta. 11 už, prieš susilaikė atmesta. 12 už, patikrinkime. 11 patikrinkime balsavimu elektroniniu. Turite tokią teisę. Priimta. Nes matau, kad e, su socialistai vėl neteisingai įvertino, tačiau kartais tai atsitinka. Taigi priimta. Aš 12 už, prieš susilaikė, priimta. 13 už, prieš susilaiko, priimta. 14 už, prieš susilaikė, priimta. 9 1 už, prieš, susilaikė, priimta. 12 kompromisinis už, prieš, susilaikė, priimta. 18 už, prieš, susilaikė, priimta. 19 už, prie... E, galime gal balsuoti dėl visų Nenskio pakeitimų. 19 už, prieš, susilaikė, atmesta nuo 20 iki, nuo 20, nuo 20 iki 22, kas už, prieš susilaikė, priimta. Tikras lūžis. 23 už, prieš susilaikė, priimta. 24 už, prieš susilaikė, priimta. 25 už, prieš susilaikė, priimta. 26 už, prieš susilaikė priimta. 27 už, prieš susilaikė atmesta. Priimta, atsiprašome. Priimta. Aš e, pasižiūrėjau, kiek daug balsavo EPP e atstovų ir man tą didelę daugumą sudarė kitokį įspūdį. 29 už, prieš susilaikė priimta. Elektroninis balsavimas už e, visą meno kūrinį. Ma avevano solo efficienza. Scheiße. Können wir was anderes machen? Oder überlegt man. Ist geschlossen. Balsavimą baigiame. Na, žodžiu, e, viskas priimta. Na ir e, dabar pakomitėtis, e, žmogus teisų pakomitėtis. E. Turėtume kurti pakomitetį, pak kuris užsimtų tuo, jog pranešimai būtų skirstomi vyrams. Are, are you here in that body or what is it? No, I'm just invited. An invitation you know, to the parliament should be honored.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

Meine Damen und Herren, dear friends. Taigi, ponios ir ponai, tai yra didžiulė garbė pasveikinti dr. Werner Hoerį, e, Europos investicinio banko e, prezidentą, su kuriuo aptarsime, aptarsime klausimus susijusius su ES išorės politikos finansavimu ir pristatysime rezultatus tų diskusijų, kurios buvo vystamos su taryba dėl finansinių priemonių, kokia dabartinė situacija ir kaip mes galėtume praktiškai panaudoti tos, tos priemonės geriau negu anksčiau bent jau panaudoti. Aš žiūrėsiu, kad turėti Aš e, džiaugiuosi galimybę pasidalinti mintimis su tokiu žmogumi, kuris buvo du kartus Vokietijos užsienio reikalų ministru, tai yra su pano Hoeriu. Tai reiškia, jisai e, turi sukaupęs politinę patirtį iš abiejų e, sričių, tai būtent iš finansinės ir iš politinės. Mes žinome, kad jisai tai išmano ne tik tai eurozonos disbalanso problemą, bet ir, sakykime, ES užsienio reikalų politikos kryptis. Ir todėl įdomu mums, e, kaip mes galime finansinės priemonės, tai yra Europos investicinio banko priemonės panaudoti, vystant ES užsienio politiką, kad būtent galėtume gauti geresnių rezultatų, lygiai greičiai naudodami įvairias priemonės. Taigi jums e, žodis, ponė pre, pre, prezidentė. E, Pane pirmininkė, gerbėjim parlamentarai, norėčiau padėkoti Jums už draugišką pasveikinimą ir už draugiškus žodžius. Nu, mes per e, pasarosius 25 metus diskutavome įvairiais vystimuose ir finansiniais ir politiniais klausimais. Mes tuo metu dalyvavome dėrybose Lisabonoje, e, abu buvome e, Vokietijos Federacinės Respublikos atstovais. Taigi, bet kokiu atveju, man labai džiugu dalyvauti diskusijose Europos parlamente, diskutuoti su kolegomis ir pristatyti instituciją, už kurios veiklą aš dabar esu atsakingas. Aš dabar e, kalbėsiu angliškai. Jau nemažai metų metų, e, tiksliau jau senokai aš čia buvau, bet dabar norėčiau padėkoti savo draugui, kolegai Elmarui Brokui, kad suteikė man galimybę čia būti. E, šalia sėdė ponė Thompson Button, vadovauja e, skolinimo operacijoms už šias ribų ji. Ji yra vadovas šio padarinio, kadangi jūs svarstote mūsų, svarstysite labai greitai Europos investicijų banko išorės skolinimo įgaliojimus 14-20 metams. Aš e, dabar turėsiu galimybę atsakyti jūsų konkrečius klausimus šioje srityje. Jūs kartu su valstybėmis narėmis apsispręsite, kur ar kaip EIB mm, rems per ateinančius 7 metus ES išorės politiką, išorės politiką, kuri, kaip kai kas bijo, yra dabar tarsi e, nukentėjusi dėl ekonominės ir finansų krizės ir nuo to, kad ES daugiau dėmesio skiria vidiniams dalykams. E, tačiau šis laikas yra labai svarbus Europai, mes turime būti ir toliau sitraukę, mes gyvename e, aplinkoje, kur atsiranda vis stipresni nauji jėgos centrai ir tradiciniai geopolitiniai partneriai e, gali būti e, nebeaktualūs. E, Euros zona yra pasaulio didžiausia ekonomika, ES yra didžiausia eksportuotoja ir importuotoja prekių, mes uh, Taip pat mm, turime nepamiršti, kad kyla Azija, kitos rinkos ir gali gale ES sumažėti. Svarbiausias klausimas yra, ar mes esame pasirengę atremti globalizacijos iššūkius, ar Europa gali išlikti aktyvi ir ko, turime galvoti, taip pat apie tai, kokie mūsų e, konkrečiai iššūkiai laukia, ar jie ekonominiai, e, bet jeigu ekonominiai, tai gali turėti politinių, saugumo, kultūrinių pasiekmių. Ir e, matome, kad finansinė ir ekonomikos krizė abiejose Atlanto pusėse sustiprino tarptautinę konkurenciją Kai kurios šalis - Kinija, Indija, Brazilija - vis stipresnės, nustatant pasaulio politinę darbo tvarkę. E, šiandieną G20 sustikimai yra laikomi svarbesniais negu G8. E, Kinijos BVP pirmą kartą viršijo trilijon, 8 trilijonus JAV dolerių, tai yra 55 procentai JAV BVP ir E, šiais metais manoma, kad Kinijos ekonomika auks 8 procentus. E, ši, tokia yra šios dienos geopolitinė realybė, bet tačiau tai nereiškia, kad e, Europa griešant rusmuikų. Priešingai, mes esame lyderiai technologinėje srityje, turime didžiulį inovacinį potencialą, demokratinės tradicijas, pagarbą e, teisiniai valstybei ir tai svarbiausi varikliai, kurie stovi už Europos sėkmės pasaulinėje konkurencijoje ir mes tikimės, kad tai bus ateityje. E, tačiau yra dvi būtinos sąlygos, kad mes veiktume sėkmingai. Tik tai ES, kuri viduje bus stipri, gali e, būti pasaulinė lyderė ir ES, kuri turi finansinės priemonės, e, išlaikys savo galę. Aš jau aiškinau Europos parlamente nemažai, kad e, Europos e, investicijų banko įnašas gali būti labai daudingas. Mes matome, kad dabar bankas E, gali pradėti naują trijų etapų didesnio skolinimo e, mastą. Taip atsitiko po to, kai e, mūsų akcininkai nutarė 10 milijonų eurų padidinti apmokėtą kapitalą. Kadangi turime naują tam tikrą buferį, mes planuojame, kad paskolinsime 60 milijardų daugiau negu kad buvo numatyta iš pradžių. E, kas met 2013-2015 metais mes skolinsime maždaug 65-70 milijardų eurų, e, remsime žinių ekonomiką, infrastruktūrą, klimato kaitos priemonės ir MVI. E, šios lėšos bus naudojamos ES 27, o greitai 28 valstybėse narėse, bet tai nereiškia, kad mes nusigręšime nuo likusios pasaulio dalies. Priešingai, aš būčiau visiškai prieš tai nusiteikęs ir tikiuosi, kad Europos parlamentas bus šia e, prasme mūsų sąjungininkas ir šis komitetas ypatingai. 50 metų ES skiria biudžeto lėšas išorės politikai, E, jos papildo ilgalaikės investicijas, kurias teikia Europos investicijų bankas e, e, 2012 metais Europos investicijų bankas pasirašė paskolas, kurių dydis 50 milijardai eurų, o 7 e, milijonai eurų buvo skirta trečiosiams šalims, pirmiausia, artimuosiams kaiminėms Azijai, Lotynų Amerikai ir AKR šalims. Tai yra labai nemaža suma, galvojant apie paramą ES išorės politikai. E, jeigu naujas ambicingas išorės skolinimo mandatas jis bus patvirtintas jūsų ir valstybių narių, tai mes ir toliau taip pat nemažintami savo įtakos dirbsime ir skolinsime maždaug 10 procentų visų paskolų ne ES valstybėms narėms. Ir tai leis mums užtikrinti nemažai naudos Europos Sąjungai. Ponios ir ponai, kai aš kalbu apie 10 procentų skolimą penties, tai atrodo lyg ir nedaug. Tačiau jeigu pasižiūrėsite į tai, kas vyksta išorė ir palyginsite mus su kitomis tarptautinėmis finansų įstaigomis, tai pamatysite, kad Europos investicijų bankas yra beveik tris kart e, didesnis už e, pasaulio banką. Nedaug kas tai žino. Ir jeigu pasižiūrėsite į mūsų išorės skolinimo skaičius ir palyginsite juos su e, kitais daugiašaliais vystimo bankais, mes laikomas investicijų banku, tai pamatysite, kad mes esame didžiausias. 10 procentų gali reikšti visiškai nemažai, jeigu bazė yra aukšta, o mūsų bazė yra labai didelė išeitinė. Taigi e, negalvokite, kad tas 10 procentų yra labai mažai. Mes e, skatinsime ekonomikos plėtotę pasaulyje ir taip pat tokiu būdu prisibėdame prie pasaulinės prekybos, tai yra labai svarbu Europos eksportui. Mes e, remiame Europos klientus pasaulyje ir tokiu būdu sutvirtinsime Europos konkurencingumą ir partneriams šalims e, sukeliame pakankamą ekonominį interesą. Finansuojame labai svarbias transporto energetikos jungtis ir užtikriname e, atsargų teikimo saugumą ES. Investuojame infrastruktūrą, teikiame ekspertinę pagalbą ir leidžiame kitoms šalims prieartėti prie ES e, standartų, suderinti savo akis su es akį mes taip pat investuojame atsinaujančią energetiką ir tokiu būdu esame vieni iš lyderių kovant su klimato kaita. Ponios ir ponai, E, mes e, žinome, kad taika saugumas, kai atimiausiuose kaiminėse labai svarbu mums visiems dėl to, mūsų bankas ypatingai didelį dėmesį skiria rengimus į narystiai ir platesniam ant kaiminėse šalių ratui. Tai yra mūsų svarbiausi galiojimai ir mes e, labai daug dėmesio skiriame investicijoms į šias pasaulio dalis. Daug dešimtmečių mes rėmėme ES plėtrą E, dar tada, kai Ispanija ir Portugalija 86 metais e, prisijungė prie Europos bendrijos, bet mūsų parama e, padidėjo 12 naujų narių, tarp, kurios įstojo nuo 2004 iki 2007 metų ir mes padedame Kroatijai ir kitoms galimoms kandidatėms. Mes e, žinome, kad reikia kalbėti apie dvi kaiminystės, taip pat ES rytų ir pietų. Pietų e, kaiminėms labai reikia po istorinių 11 metų įvykių paramos e, pietų viduržėmio regiono šalims. Svarbiausias dalykas yra tai, kad investicijos, kurių reikia visam tam regionui, yra didžiulis, e, kad e, mes galėtume pastatyti tas šalis ant kojų. Reikės labai daug mums pastangų, reikia siekti susigražinti žmonių, taip drąsiai išėjusių į gatves prieš dviejus metus pasitikėjimą. Tam reikia parodyti jiems kažkokią ekonominę perspektyvą. Uh, mes e, reaguosime į naują socialinę politinę realybę. Po arabų vasario mes patvirtiname, kad mums labai svarbu pietų viduržymio jūros regionas. Mes e, tai lapkričio mėnesį paskutinį kartą padarėme per e, Es Egipto e, darbo grupės susitikimą. Mes e, labai daug teikėme paskolų e, ekonominiai plėtrai, darbo vietų, kūrimui daugiau kaip 13 milijonų eurų nuo 2002 metų ir 1,7 milijardo techninės pagalbos buvo suteikta šimt, už 100 milijar, milijonų eurų. Techninė pagalba tampa vis e, svarbesnė, nes ne tik lėšos svarbu, bet ir techninės žinios. Ir aš labai džiaugiuosi, kad vadovauju bankui, kuris, e, e, e kuriame dirba ne tik mm, bankininkai, e, finansų specialistai, bet ir e, mokslininkai, architektai Mums atrodo, jog labai svarbu, kad šis strategiškai svarbus regionas pietų viduržėmio e, gautų pakankamai dėmesio e, ir kad mes galėtume padėti spręsti ekonominės ir politinės problemas, taip pat finansinės. E, rytų fronte 900 milijonų eurų paskolų už tiek buvo pasirašyta su rytų partneriais 12 metais, tai E, o iš viso sudarys 1,1 milijardą kartu su techninė pagalba. E, Mes siekėme rytuose gyventi kaiminystės politikos tikslus ir tikimės, kad būsimas išorės skolinimo mandatas nepribos mūsų galimybių siekti bendrų tikslų. Ir aš esu tikras, kad šis parlamentas ir šis komitetas labai atidžiai seks e, ar užtikrinta deramą pusiausvyrą kaiminystės politikoje. Ponios ir ponai, visų šių pastangų pagrindas yra mūsų išorės mandatas. Mandatas nustato kryptį ir apimti mūsų investicijas už es ribų. Europos komisija greitai pateiks pasiūlymą dėl 14 metų e, finansinės programos, paskui reikės greitai primti teisėjų kurios sprendimus, nes daug laiko neturime. Mums reikia naujų įgaliojimų iki kitų metų e, birželio, vėliausiai, jeigu norėtume nepertraukimai e, teikti pagalbą už es ribų bent jau, kad nebūtų nutrauktas pasirašinėjimas paskolų. Mes jau žinome, kad kita daugiametė finansinė programa ES biudžeto e, ištekliai bus negausus, įskaitant ketvirtąją kategoriją, bet e, Europos investicijų bankas e, turėtų tarnauti kaip finansinis svertas ir multiplikatoriaus efektą teikti. Tai labai svarbu. Mes naudosime kitus mechanizmus, densime juos su EIB pas, paskolomis. Pas Europos e, investicijų banko vaidmo bus labai svarbus, taikant visas šias priemonės, teikiant es išorės pagalbą. ES yra e, pasaulio didžiausia donorė, bet dažnai tai nėra pakankamai matoma dėl to, kad finansavimas yra fragmentuotas, nenuseklus. Tai tuo dažnai pasižymė mūsų išorės veikla. Mūsų dėl to bendra veikla e, turėtų būti padidinti ES finansavimo veiksmingumą. Garantija, kuri apima mūsų operacijų politinę valstybės riziką pagal mūsų mandatą yra nepaprastai svarbi priemonė ir istoriškai tai e, atnešė tiesioginių kaštų ES biudžetui. Pasakysiu, kad tik tai, bankas tik du kartus dėl to kreipėsi vieną kartą, tai buvo susiję 10-metyje su Jugoslavija. E, vėliau paskola buvo susigražinta, taigi biudžetui tai niekas, nieko nekainavo ir paskui Argentina 9,3 milijonų eurų ir ta suma taip pat vėliau buvo susigražinta. Dabar yra vienas atvejs, toks savotiškai įdomus, aktualus, tai yra Sirija, e, negražinta paskola, kuri sudaro maždaug 60 milijonų eurų. Europos investicijų bankas e, labai pasikeitė per pastarį dešimtmetį, jo vaidmuo finansuojant e, svarbiausias ES politikos priemonės, kurios apima klimato kaitą, energetiką, transportą ir pagalbą MVI labai išaugo. Jis iš pradžių buvo tarsi kažkokia nišinė institucija ir tapo viena iš pagrindinių finansavimo institucijų, kuri glaučiai dirba su kitomis es institucijomis. Šiandieną mes esame skaitingi auditorumams, Olafui, Europos ambucmenui ir e, valstybėms narėms ir mūsų dialogas su jumis, Europos e, išrinktais e, atstovais viso, visą laiką tik stiprėja. Mes labai akcentuojame ar, e, glaudų bendradarbiavimą su išorės veiksmų tarnyba, Europos komisija ir kitomis tarptautinėmis finansinėmis institucijomis, dvišalėmis agentūromis ir valstybėmis narėmis. Svarbu tęsti ir stiprinti šį bendradarbiavimą ir e, siekti, kad Europos parlamentas būtų mūsų sąjungininkas. Mūsų e, galiojimai reikalauja, kad mes e, užtikrintume vientisumą su ES programavimu. Rengiantis kitai daugiametai finansinė programai ir baigę finalizuojant šią programą, mes norėtume, kad šis reikalavimas Europos investicijų bankui ir komisijai užtikrintų, kad ES taikys bendrą požiūrį, kuris e, taip pat išdėstas bendrajame įgyven, įgyvenimo reglamente, kuris reglamentuoja ES išlaidas trečiosiose šalyse Mes prašome jūsų paramos. Taip pat nepamirškime, kad Europos investicijų bankas yra ES bankas, kurį kūrė Romos sutartis, bankas, kurio ekspertinės žinios yra unikalios, kurio galimybės veikti yra nepaprastai plačios ir kuris yra vienintelė finansų institucija, kuri pagal sutartį privalo remti ES politikos kryptis, kurios išdėsto sutarise ar ES struktūrų sprendimuose. Taigi pasinaudokime pilnai šiuo potencialu. Mes saistome kitų institucijų sprendimais, jūsų sprendimais. Ir mes esame vienintelė finansų institucija, e, kuri gali išskirtinai autonomiškai nuspręsti apie tai, kaip naudoti geriausiai ES lėšas, už kurias jūs esate atsakingi. Ačiū. Ačiū. prezidentė. Dabar e, panas Lafranka e, pateiks savo pirminės pastabas. Ačiū, panė pirmininkė. Sveiki atvykę pas mus e, Europos investicinio banko prezidentė, mūsų užsienio reikalų komiteto posėdėje. Aš norėčiau pasakyti, kad kad e, kolega Aš e, e, anuomet buvau vicepirmininku šio komiteto ir mano kolega Peteringas teikdavo ataskaitas arba pranešimus apie Europos investicinio banko veiklą. Tai būtent tai yra labai svarbus elementas, suteikiant ES įgaliojimus vykdyti demokratijos plėtrą. Taigi dėl to jūsų mm, pranešimas yra labai svarbus ir jūsų analizė mums yra labai įdomi. Ši analizė yra susijusi ne tik su tuo, kad mes kalbame apie regioninę, regioninį bendradarbiavimą įvairių valstybių narių, bet ir apie e, bankų krizės įveikimą. Europos investicinis bankas, jis užsima ne tik tai ES vidaus problemams, bet ir lemia taip pat ir mūsų užsienio politiką. Todėl Aš norėčiau, norėčiau pasakyti, kad e, tie trys elementai ir tie, tos sumos, kurios e, yra skiriamos Europos investicinio banko užsienio politikai, kaip tik ir rodo, kad e, šis bankas atlieka didžiulį, didžiulį vaidmenį. Tai yra bankas, kuris, kur reitingas yra labai aukštas, tai yra AA reitingas ir šis bankas gali savo priemonėms remti ES užsienio politiką. Dabar diskutuojant dėl daugmetės finansinės e, programos, buvo e, su, sumažintos ES e, biudžetinės lėšos, tačiau, ponė prezidentė, yra ministrų susitarimas Europos vadovo taryboje. Ketvirtoje antrašinėje dalyje kalbama apie 3,3 procentus. Na, čia aš galbūt nenorėčiau per daug džiaugtis, bet bet kokiu atveju aš matau, kad bent jau šioje antrašinėje dalyje yra užtikrinamas nors nedidelis, bet augimas. Taigi aš norėčiau, ponia prezidentė, sužinoti, kaipgi paskirstamos tos lėšos, kurios Europos investicinis bankas skiria užsienio politikai. Kaip jos suderinamos su tais dviem pagrindiniais skyriais kuriuos jūs minėjote. Tai yra būtent rengintis kandidatėms valstybėms stoti Europos Sąjungą. Pagal dabartinius įgaliojimus 2013-2015 metų būtent reikėtų įvertinti šios pasirinkimus. Taip pat kaip kaiminystės politika finansuojama tiek rytų, tiek pietų kryptimi. Aš taip pat e, e, su kitais kolegomis e, dalyvau su ponia Ešton um, darbo grupėse Jordanijoje ir Egipte, kai dalyvau ir jas kūrent, ir ten taip pat bankas atliko labai svarbu vaidmenį skirdamas atinkamas lėšas. Ir aš norėčiau sužinoti, ką, kągi jūs numatote ne tik tai 13-15 metams, bet ir vėlesniam laikotarpiu pagal naują uh, finansinę programą. Ar jūs norėtumėte šitą lėšų paskirstimą išlaikyti tokį, koks yra, taigi, e, taigi du, du trešdaliai pietiniai kaiminystiai, o vieną trešdalį rytiniai kaiminystiai? Ar jūs norėtumėte pakeisti vis dėlto tą lėšų santykį? Jeigu jūs norite tam tikro balanso pasiekti, jūs kalbėjote apie balanso siekimą. Ir baigdamas, ponia prezidentė, aš norėčiau pasakyti, kad aš taip pat esu Europos ir, ir Pietų Amerikos bendros darbo grupės vadovas. Ir taip pat buvome. Santiago de Chile yra taip pat panašus bankas. tiksliau atsiprašau, vyko e, vadovų tokių bankų susitikimas ir mes taip e, sprendėme klausimus susijusius su užsienio politikos finansavimu. E, ir matome, kad vis dėlto neraminančios žinios mus pasiekia, nes lėšos skiriamos Pietų Amerikai yra sumažinamos. Taigi, sveikinus atvykus pas mus, tikiuosi, kad greitai vėl pasimatysime. Aš esu patenkintas tą viziją, kurios pristatėte. Labai svarbu, kad Europos užsienio politika būtų remiama Europos investicinio banko, kad ES būtų matoma pasaulinėje arenoje, kad būtų nusekli ir veiksminga politika. Ir čia labai prisideda jūsų bankas. Ačiū, panė Gomeš. Sveiki, ponė Hoja. Aš e, vertinu tą svarbų vaidmenį, kurį atlieka bankas mano valstybėje, Portugalijoje. Ir e, visgi iš tikrųjų taip nėra. E, tai yra tik tais banko įsivaizdavimas. Niekas nepripažįsta banko vaidmens šiame prioritete, kurį aš pabrėžiau, tai yra darbo vietų kūrimas. Uh, ir augimo skatinimas. Tai yra tik banko atsakomybė, jo filosofija, teologija Europos Sąjungoje. kuri e, remia visas tas taupimo politikas. Taigi, remiantis e, tuo, mes iš tikrųjų nematome, kad nei bankas, nei kokia kita ES institucija e, skatintų darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Norėčiau paklausti jūsų, atsižvelgiant į jūsų mandatą ir e, jį atnaujinant. E, kaip jūs įsivaizduojate, kaip užsienio politika šiandieną E, yra įtakojamas išvelgiant įvykstančią ekonominę krizę Europoje parlamente e, ir, ir pasaulyje. Ir mes kalbame ne tik apie efektyvumą, bet ir apie tikimumą. E, patikimumas, kaip sakėte, labai svarb, svarbus dalykas bankui. Tačiau norėčiau paklausti, o kaip bankas priima sprendimus? nustatydamas projektus, kuriems skirs finansavimą, pavyzdžiui, remdamasis tai kriter, tais kriterijais, kurie jau buvo išdėstyti uh, E, tarkime, mūsų EINP e e, politikai arba naujai priemoniai daugiau už daugiau. Kaip jūs bendradarbiaujate su vyriausiai galiotinė, kaip jūs įvardyjate šiuos kriterijus netgi mums, parlamentui, galbūt mes juos turėtume detaliau įvardinti. Jūs e, pats sakėte, kad mes turėtume daugiau e, prisidėti prie kriterijų formavimo. E, na, kalbant apie iniciatyvą daugiau už daugiau, mofumo, jūs taip pat sakėte, kad mes turime suvokti, jog tam, kad demokratija auktų mūsų kaimininėse valstybėse, mes, mes E, jie turi e, ir ekonomiškai stumtis į priekį. Ta pamatėme ir iš mūsų nesenos istorijos. E, taigi mes turime rasti labai gerą pusiausvyrą tarp to, ką mes pasieksime. Reikia užtikrinti žmogaus teisų taikymą, teisinės valstybės įsigalėjimą administracinį valdymą, kovą su korupcija ir panašiai. Jūs sakėte, kad labai svarbi yra techninė pagalba ne tik finansavimas. E, techninė pagalba taip pat visame kame atlieka labai svarbu vaidmenį. Taigi noriu paklausti, kaip jūs pasverėte tuos e, projektus, kuriuos e, planuojate finansuoti, kaip jūs juos atrenkate. Taigi, kaip vadovaujatės visais šiais kriterijais, pavyzdžiui, pavyzdžiui sus, kalbant apie veiksmus prieš klimatos kaitą arba e, energetikos e, e, saugaus energijos tiekimo projektus ir taip toliau. Tai kaip jūs skatinate mūsų partnerius kitose pasaulio vietose E, didinti savo gebėjimus, pavyzdžiui, netgi finansinius gebėjimus savo administracinio valdymo sistemose. Ar bankas iš tiesų galvoja apie tai, jog mūsų partneriai kitose valstybėse turėtų e, atlikti matomą vaidmenį, užtikrinant, kad projektai, projektais būtų pasiekta nustatytų tikslų. Na, o toliau e, kokį vaidmenį atlieka švietimas jūsų dabartinėse prioritetuose. Na ir kitas dalykas, e, labai svarbus dalykas e, susijęs su e, finansais, labai svarbus žaidėjas visame pasaulyje yra Kinija, jūs minėjote ją. Tačiau be to, kad nėra pakankamų kriterijų arba BPO kriterijų, Kinija turi savo kriterijus. Jie ne, nesivadovauja BPO kriterijais, jie turi visas reikiamas jiems žaliavas, energetinės žaliavas. Tačiau vienas dalykas, kurį turi Kinija, kur, kurį pabrėžia visi, e, tai yra tai, kaip greitai jie sugeba priimti sprendimus dėl finansavimo. Tuo tarpu Europa turi labai sudėtingas ir biografinės sprendimų prieimimo procedūras. Taigi, Ką galėtumėte pasakyti apie banko procedūrą šiuo atveju? Frau Brandner, lass es doch einfach mal hier liegen. Frau Brandner. Herzlichen Dank und herzlich willkommen, Herr Heuer. Schön, dass Sie heute. Ačiū. Pane Brandner, tai ačiū už tai, kad atvykote pas mus. Aš norėčiau tik tai iškelti vieną klausimą. Jūs e, bet kokiu atveju vykdote veiklą e, tose regionuose, kurie netokie taikus kaip Europa. Jūs, pavyzdžiui, plėsitės ir į Libiją. Ir mano klausimas susijęs su tuo, kokiu, kokia apimtimi jūsų projektai yra planuojami ir įgyvendinami. Ir kaip atsižvelgėte jūs, pavyzdžiui, į konfliktų tikimybę arba rizikos tikimybę. Na, kaip, kaip jūs vykdote tuos projektus, kaip atsižvelgėte į gamtinius išteklius ar transporto problemas arba galimybės. Uh, Ar e, jūs atkreipėtėmėsi, ar yra įmanoma, kad kils konfliktas, pavyzdžiui, tinkamai valstybė? Kas tikrina tai jūsų institucijoje? Ar jūs galėtumėte pateikti pavyzdžius, kai jūs, pavyzdžiui, negyvendinote projektą arba pakeitėte juos, nes, e, nes konflikto analizė neleido jums e, vykdyti tokių projektų arba jų pradėti? Chairman, how good of you. Um, Mr. President, you pay... Uh, Ponas pirmininkas, e, jūs e, e, labai gražiai nupiešėte tai, ką daro Europos investicijų bankas, jūs už tai gaunate pinigus nieko blogo, tačiau aš norėčiau užduoti klausimą. Ar jūs e, e, palaikote laimėtojus, ar jūs paremėte tiem, tuos socialinius projektus, kurie e, padės naudos gavėjams? Galiausiai, kokią finansinę gražą jūs siekiate gauti iš paskolų, kurias išduodate? Ir kaip jūs ją apsprendžiate? Galiausiai, kas jums, jūs konsultuoja, ar jūs turite reikiamų ekspertų konsultuojančių jūs, ar jūs ieškatės privat, iš privataus sektoriaus ekspertų, kurie galėtų jums nuspręsti, kaip jūs turėtumėte investuoti savo lėšas. E, taip pat sakėte, kad jūs e, pranešate, pranešate atsiskaitote daugeliui organizacijų ES, tarp jų ir šiam komitetui. Tai kas iš tikrųjų pasižiūri jūsų e, pagrind, mm, esminius skaičius ir nusprendžia, ar ta organizacija iš tikrųjų atlieka savo funkciją ir ar mes nešvaistome mokesčių mokėtojų pinigų, investuodami į tokius projektus, kurie neturi jokios finansinės gražos ir socialinės ar politinės gražos. <clears throat> Dziękuję bardzo. Uh, give some time to. Labai ačiū. Ponas Lizek. Ačiū. Noriu užduoti klausimą, kuris panašus į pono Gom, ponios Gomės iškeltą klausimą. Pirmininkė, jūs turbūt. E, Pirmininkė, jūs turbūt suprantate, kad Europos parlamentas ir kitų institucijų atstovai turi tam tikrų išlygų, e, kai kalbama apie e, jų pačių valstybės, jų politinius lygius, demokratiją, e, žodžio laisvę, žmogaus teisės ir taip toliau. Norėčiau sužinoti, kokie kiti faktai ir elementai turi įtakos jūsų finansavimo politikai kurią jūs formuojate savo bankę. Visi, aišku, mes suprantame, kad į kai kuriuos aspektus yra žiūrima rimčiau, kai kuriuos netaip rimtai. Mes turime ne vieną finansų um, instrumentą finansinį instrumentą ir daugeliu šalių vadovams tie finansiniai instrumentai yra labai svarbi priemonė. Ir e, Europos parlamentui ši priemonė taip pat yra labai svarbi, kai reikia vertinti šitas e, šalis. Ačiū, pirmininkė. Turbūt jūs žinote, kad e, E, mano atstovaujamame mieste Londone e, yra labai kontroversiškas klausimas diskutuojamas, tai yra e, bank, bankų mokomos premijos. Ir labai neseniai parlamentas Lambert pranešime balsavo dėl vienas. Vien, Vienas prie vieno apribojimo, kad nebūtų galima išmokėti labai didelių premijų, buvo nustatė apribojimai ir

ar jūs turite anglosaksišką tradiciją paremtą e, premijų mokėjimo sistemą nuo 5 iki 10 e, dydžio atlyginimo, ar tu remiatės Junktinių valstybių premijų mokėjimo sistema. Taip pat norėčiau paklausti dėl e, specialių mandatų tokių šalių kaip Egiptas atžvilgių. Ką jūs darėte rytų partnerystės srityje per pasarosius kelis metus ir taip pat norėčiau paklausti, ar jūs savo praktikoje bendradarbiavote su Ebarda banku ir vengėte siekiate konkurencijos ir funkcijų dubliavimo, ar e, jūs e, visgi priimdami sprendimus dėl finansavimo e, kartu darote tas pačias išvadas, ar visgi vyksta kažkokių tai konfliktų, kai reikia priimti sprendimą. Ačiū. Um, Dėkuoju, pirmininkė. Bandysiu atsakyti su geriausiais ketinimais, bet galbūt ne į viską sureaguosiu ir E, tada mane, man priminkite savo klausimus ir jeigu dar po to aš jums neatsakysiu, tai mes pateiksime jums e, tolesnę informaciją raštu ar per kitą sutikimą ar per papildomus klausimus. Pakankamai klausimų pusantrai valandai, taigi eikim prieki. Ponas Salafranka teisingai pastebėjo, kad labai svarbus yra bazinis dalykas išorės veikimo įgaliojimų suteikimas. E, kiekvieną mėnesį e, per ekofiną mums, e, aš atstovauju bankui, ir kalbama apie skirtingus prioritetus, apie tai, kaip reikia atgaivinti Europos ekonomiką, padėti šalims, kurios patiria didelį spaudimą, išorės veiksmai nėra daugelio finansų ministrų pirmasis galvos skausmas. Tai yra labai delikatus dalykas. Aišku, jie nėra e, užsidarę savo parapijoje, bet e, m, svarbiausias jiems dalykas yra, kaip išspręsti tiesioginės problemas namie. Reikia tai suprasti. E, svarbus labai buvo sprendimas, toli siekiantis kai buvo padidinti įmokas e, e, pernai banką, nes buvo, tai yra e, apmokėti pasirašytą į kapitalą, nes kitas buvo tik tai nepareikalautas kapitalas, vis bendras balansas sudarė 252 milijardus, tačiau realiai mes turėjome tik tai 111 milijardų. Ir Tai buvo tokiu sunkiu biudžeto laiku nepaprastai rimtas sprendimas ir paskui buvo pasakyta, kad mes e, turime galvoti apie Europos e, ekonomiką, tai visiškai suprantama, bet turime žiūrėti plačiau, turime suvokti, kad Europos Sąjunga turi savo prievolės pirmiausia kaimininėse šalyse ir kandidatėse, tose, kurios siekia e, narysės, bet turime įsipareigojimus ir plačiau, tai įsipareigojimai susijęs su mūsų tarptautiniais susitarimais, pavyzdžiui, kotonų. Nu vadovų tarybos komisijos pirmininkai e, Lady Ashton visą laiką, ačiū Dievui, keliauja aplink pasaulį ir grįžta namo, parsiveždami savo e, padarytų pažadų ir tada e, sąskaita pateikiama Luksemburgė. Taigi mums reikia mandato ir jis iš niekur kitur net keliaus. Ryšys 90 sąjungai, 10 už ES 10 procentų prieš 7,5 e, kaiminystės e, šalims, e, šalims siekiančiams narystės. Būtent tai buvo nuspręsta, ne, aš, aš negaliu kritikuoti to, jau kas nors nori, tegul tą padaro, bet ir tada pateikia daugiau lėšų, bet toks yra sprendimas. Latino Amerika padėtis yra sudėtinga, tačiau Čia esu nusteikęs gana optimistiškai, kadangi sritis, kur mes galime dirbti aktyviai, egzistuoja. Pavyzdžiui, e, energetikos veiksmi e, taupimas, naujos energetikos e, rūšis, atsinaujinantį energetikos šaltiniai. Mes ketiname ir toliau dirbti tame regione, nors ir mūsų galimybės ribotos. Situacija su pietinė, e, rytinė kaiminystė, po jūs ir taryba turite apsispręsti dėl šių delikačių dalykų. O tada komisija ir mes veiksime atitinkamai pagal jūsų sprendimus. Aš visiškai suprantu, kad <coughs> e, pavyzdžiui, tas nu, nustebimas, bent jau mane nustebino arabų pavasaris, užklupo netikėtai ir suvokiant svarbą arabų pavasario reikia padidinti pagalbos mastą, bet nepamirškime to, kas vyksta rytuose, nepadarykime teisingų išvadų. 90 metais buvo e, pradėti milžiniški darbai ir mes turime siekti savo tikslų ten taip pat. Gal ponia Batin paskui pasiūlys e, keletą konkrečių skaičių apie tai. Dėl to, ko klausė ponia Gomeš. Kai e, nuvyksti į viduržėmio e, jūros valstybės narės, įskaitant Portugaliją, gali suprasti, kad žmonės ten žino, kas yra Europos investicijų bankos, nes dauguma didelių infrastruktūros projektų nebūtų be mūsų pagalbos įgyvendinti. Dabar mes norime labai aktyviai veikia, veikti Portugalijoje. E, taigi, e, mūs, mes esame atomi. Kartais kyla nebūtinai atsirandantis iš, dėl Lisabonos ar iš Luksemburgo ateinantis e, nurodymai, kurie trukdo mums veikti laisvai. Bet galimybė mažoms bendrovėms gauti banko paskolas yra labai mažos. E, bet Portugalija yra laiminga, kad e, skirtingai nuo kitur joje veikia bankų sistema. Taigi e, reikia nepamiršti, kad e, reikia rasti galimybių finansuoti MBI, nes jeigu mes tokių finansų neužtikriname, tai yra didelis nuostolis Europos Sąjungoje ir tai yra vienas iš mūsų prioritetų. E, užsienio politika ir banko vaidmuo. Aš e, dabar žinau, kas vyksta šioje srityje. Kartais mes norėjome, kad e, galbūt būtume galėję su jumis glaučiau bendradarbia, bendradarbiauti su taryba, išorės veiksmų tarnyba. Dabar esame užmesgę su išorės veiksmų tarnyba labai gerą dialogą. E, Vyriausios įsigaliotinės atstovą pakvietėme būti mūsų valdybos narių Vanaman ponas e, atstovauja poniai Ashton mūsų valdyboje ir manau, kad e, užsienio politika vystomosios politikos e, e, dalykai atsispindės labiau. Atrankos e, procesas yra labai įdomus. E, mes turime pirmiausiai galvoti apie tas kategorijas žinių ekonomika, kuria, e, energetika, alternatyvi energetika, e, infrastruktūra, struktūros. E, pagalba MVI, strateginė infrastruktūra, tos visos sritys maždaug sudaro po 25 5 e, procentus bendrame biudžete, keturios dėlės grupės. E, bet mes galvome ne tik apie ekonominius kriterijus, apie juos kalbėsiu vėliau, bet ir apie mūsų veikimo kontekstą. Mes esame sąjungos bankas, o ši sąjunga yra uh, švietimo idėjų išdava ir mes turime galvoti apie žmonių e, tik, e, lūkesčius e, žmogaus teisų įstatymo viršenybės demokratijos, demokratijos srityje. Jeigu mes to neužtikrinsime, tai prarasime savo darbą ir dėl to turime žiūrėti į socialinius aplinkos standartus visą laiką, kur dirbame. Ir e, taisyklių laikymasis ir skaidrumas E, Pone Brandner klausė tų dalykų. Taip, ne kiekvieną projektą galima gyvendinti, nes mes negalime užtikrinti ar nesukompromituosime savo pačių vertybių ir idealų, pradėdami gyvendinti tą projektą. Gal jūs galite paminėti kokiu nors konkrečių pavyzdžių, kolegė? Taip pat e, e, reikia pasakyti, kad e, nenorėčiau dabar e, skelbti konfidencialių duomenų, nes mus paduosi teismą, taigi nenorėčiau kalbėti apie nenusisekusius projektus Kinija. Yra problemų, apie kurias ką tik kalbėjome, bet taip pat yra problema ta, kad ES tikslai, pavyzdžiui, klimato e, aplinkos saugos politikos sityje gali būti sustiprinti arba e, paskatinti bendarbiaujant su Kinija, būtent su Kinija, o ne su kuo nors kitu. Pažiūrėkime į taršą Kinijoje. Minimalios investicijos gali būti labai veiksmingos. Taigi klausimas toks yra labai subtilus. E, Kinijoje atsirado papildomų reiškinių, bet netrūksta pinigų. Šalies e, valiutos atsargos yra neįtikėtinos. Aš net negaliu suvokti, kiek ji turi pinigų, bet ko trūksta. E, trūksta ekspertinių žinių ir teisinės sistemos, kad būtų užtikrintas saugumas. Mes e, turėjome su komisija keletą konkurencijos bylų ir dėl tam tikrų priežasčių e, mes gal negalime dabar imtis veiksmų, pavyzdžiui, klimato kaitos srityje, kurios būtų visai naudingos. Man atrodo, ponas Robertas Atkinsas klausė manęs apie tai, kas tikrina, ką mes darome, kas nusprendžia. Bankas neskolina e, viešų pinigų. Mes tik tai didindami kapitalą uh, E, gauname viešus pinigus, o e, mes skoliname tai, ką e, pasiskoliname patys, mes einame kiekvienais metais į kapitalo į rinkas ir skolinamės maždaug 70-80 milijardų eurų kiekvienais metais. Ir investuotojai rinkose turi pasitikėti mūsų bankų, kad galėtume užsitikrinti finansavimą ir pasakysiu, kad beveik 50 e, lėšų iš tarptautinių finansinių rinkų pernai atkeliavo iš ne Europos šaltinių. Tai rodo, kad e, pasitikime Europą, taigi nesame tokie blogi. Tai reiškia, kad rinka mums yra labai svarbi ne tik dėl e, 3A reitingo, kurį mes, ačiū Dievui, tebeturime, o mūsų daugelis akcininkų prarado tokį aukštą reitingą bet svarbiausias poreikis mūsų, kad investuotojai būtų pasirengę duotų mums pinigų. Mes turime e, turto 500 milijardų iki trilijono ir investuotojai turto pusėje. Ir investuotojų pasitikėjimas yra labai svarbus. Mums reikia pasaulio mastų užsitikrinti pasitikėjimą. Ir labai didelė dalis lėšų ateina iš Azijos. Mes dažnai pamirštame Japoniją, kai kalbame apie ekonomiką, bet e, tai yra didžiuliai investuotojai Europos Sąjungoje, AIB, Kinė taip pat. Taigi turime ir į tai pasižiūrėti. Galbūt E, dar sureaguosiu į ponios Brantner e, klausimą, atsakau tuo į ponios Brantner klausimą apie laikymasi taisyklių, apie veiklą. E, aš tikrai gražiai pristačiau banką. Taip tikrai viskas yra gražu, tai yra nepaprastai gera įstaiga. Uh, Niekas to nežino ir mes turime apie tai kalbėti. Mes esame institucija, kuri dirba gerai, aišku, darbą visuomet galima pagerinti. Mes nenorime uždirbti maksimalaus pelno, mes esame viešas bankas, bet mes norime e, užtikrinti konkurencingumą ir matome, kaip vyksta kapitalo graža. E, ir mes nesikreipėme į valstybės narės, išskyrus pernai, kai reikėjo išimtinė tvarka padinti kapitalą, tam, kad būtų sustiprinta mūsų kapitalo bazė, nes mes per dešimtmečius e, dabar esame sukaupę e, rezervų, kad galime e, išlaikyti labai neblogą kapitalo pakankamumo koeficientą. Ir mes dirbame labai e, ant tvirto pagrindo, mes neturėjome nuostolių. Tuo e, laiku, kai e, negražintinų paskolų daugėja e, bankų srityje ir tikrai yra keista, kad galiausiai mūsų nuostoliai yra minimalūs mažytė, mažytė dalelė tik tai iš to, ką skoliname pernai. Mūsų E, grinasis pelnas buvo 2,7 milijardai eurų ir tai yra gana neblogas rezultatas, nes tik tai apimtis mūsų verslo e, buvo 50 milijardų, o dabar padidės 40 procentų iki maždaug 70 milijardų. E, aišku, mes žiūrime į privatų sektorių. Bankas beveik trigubai desnis už pasaulio banką. Pasaulio bankas turi vystomai banką, kuris veikia pagal skirtingą verslo modelį. Ten dirba 10 tūkstančių žmonių. O mes e, turime 2 tūkstančių darbuotojų. Mūsų veiklos mastas tris kart platesnis. Mes turime labai e, specialistus, gerus konsultuotojus, labai siaurų specializacijų, netgi pasitelkime juos, kai reikia. Ir mūsų ekspertizė sukaupta bankė yra nepaprastai įspūdinga. Kas žiūri, kaip viskas vyksta? Pirmiausia, mūsų uh, viršininkai, tai yra valdyba, taryba, kuri, kuriai atstovauja finansų ministerijų atstovai, jie sutinka kas mėnesį. Kiekviena paskola, kiekvienas projektas yra patvirtinamas valdyboje. Ir galiausiai valstybės narės tikrina, ką mes e, dirbame. Aišku, mūsų bendradarbiavimas su komisija yra nepaprastai e, glaudus ir mes turime pasitikėti vieni kitais, nes svarbiausias banko tikslas yra padėti geriau panaudoti ES lėšas, e, derinant jas su komisijos ES e, subsidijomis, taip pat numatant e, banko e, E, tam tikrą dalį, svertinį efektą. Tai labai svarbu ir dėl to komisija labai stebi atidžiai mūsų veiklą ir Europos parlamentas. Aš džiaugiuosi, kad galiu e, pasakyti pas jūs. Aš jau šiais metais lankiausi biudžeto e, kontrolės komitete ir Strasbūrė vieną kartą. Taigi mes nebandome e, išvengti pasirodymo parlamente. E, mes labai e, dirbame. E, tiksliai pagal kriterijus. Ir dar vienas klausimas, kurį pateikė ponas Stanokas, dėl e, premijų, atlyginimų ir su bendradarbiavimu tarp mūsų ir Europos plėtros ir rekonstrukcijos bankų. Šis bankas yra mūsų mm, partneris, mes esame akcininkas šio banko ir e, mūsų bendravimas naujų vadovų šio banko yra puikus E, e, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas e, turi kitą verslo modelį, jis daug mažesnis, bet labai kryptingai ir sėkmingai dirba. Svarbiausias skirtumas yra tas, kad Europos plėtros ir rekonstrukcijos bankas nėra ES bankas, nes amerikiečiai, rusai, kazahai ir kas tik tai nenori yra jo akcininkai, bet tai yra gerai, nes tai rodo, kad jie taip pat domisi Europą, Europos plėtra. Pradžia buvo rytų Europoje, dabar e, pietinės šalis apimos, tai labai gerai, bet jie nesaistomi esutartimi e audito e, rūmų, teisingumo rūmų sprendimais. Taigi, e, konstitucinė prasme mūsų situacija yra visiškai skirtinga. Ir paskutinis klausimas, aš atsakysiu džiaugsmingai į jį. Aš dabar kaip tik paskirščiau premijas bankė ir visos e, ribos, kurios bent teoriškai numatytos diskusijose su parlamentu ir komisija apie e, premijų klausimą, buvo paskelbtos prieš keletą savaičių, bet tai nepaprastai toli nuo tų ribų, apie ką, kurias kalbėjome. Ir mano, pavyzdžiui, kaip ir kitų darbuotojų, premijos yra nulis. Ne tai, kad aš nevertas tos premijos, bet e, aš gaunu atlyginimą pagal tai, kaip nustatyta ES sutartyje. Ir viskas. Labai ačiū. Dabar labai trumpai, e, nes reikės perėti prie, kita, e, prie kito klausimo. Na, manęs paprašė labai greitai pabaigti. Na, buvau paklausta dėl suskirstimo tarp regionų. Aš nesileidau į tą politiką, tačiau svarbu, kad jūs žinotumėte, ką mes galime padaryti. Tai yra absorbavimo gebėjimai ir tie potencialūs ta potenciali nauda. E, ir turbūt pastebėjote, kad mes e, faktiškai praėjusiais metais lab, e, smarkiai sumažinome savo paskolų į rytus sumą beveik vienu milijardu. Ir jeigu reikės, tai mes padidinsime. Tačiau Na, jūs uh, uždavėte klausimą dėl uh, daug, uh, projekto daugiau už daugiau arba mažiau už mažiau, tačiau manau, kad sprendimų prieimimo procese turime būti lankstus dėl konfliktų ir valdymo. Uh, Šiais abie, abiem klausimais visų pirma, mes kreipiamės pirmiausia į Europos išorės veiksmų e, tarnybą ir sprendžiame, kada reiktų skolinti, kada ne. Ir kai yra projektai, tai yra tam tikrų mechanizmų, kurie padeda išvengti konfliktų. E, mes turime socialinio vertinimo gairias, turime socialinius ekspertus, kurie tai analizuoja. Ir taip pat dirbame su NVO, kurios sudomėjusios tais projektais. Sažininkai tariant, visai neseniai mes integravome e, konfliktų išvengimo mechanizmą į gairias. Ir E, šitie projektai yra pasirašomi ir tik tais tada mes galime jums atskleisti e, mechanizmą, kaip jie buvo atrinkti. E, kalbant dėl valdymo, kai kuriais atvejais yra duodama techninė pagalba, tačiau, žinome, mes nesame kaip pasaulio bankas, kuris turi iš ankstinę makrotechninę pagalbą. Ta, ta, tačiau mes vykdome projektus, pavyzdžiui, komunalinėme sektorėje, energetikos sektoriuose ir panašiai. Ir taip pat turime labai e, svarbius reikalavimus dėl e, teisės aktų reikalavimų laikymos, norint išvengti sukčiavimo, norint išvengti manipuliavimo ir taip toliau. Uh, Ir pastaraisiais metais turbūt girdėjote istorijas apie tai, kad e, mes nelabai bendradarbiavome su ERPB, e, tačiau iš tikrųjų mūsų bendradarbiavimas sustiprėjo. E, mes turime kontaktinės darbo grupės, kurios peržiūri vykdom, rengiamus projektus labai detaliai ir mes vis labiau um, intensyviname savo bendradarbiavimą siekdami um, kofinansuojamuose projektuose. Na, Taip pat dėl um, mūsų banko projektų Junktinėje karalystėje. E, žinote, kad uh, nuo 95 iki dabar Junktinė karalystė gavo 88 milijardus eurų, ap, dvi, maž, maždaug 1200 projektų. Labai ačiū. Uh, and, uh, the... Ačiū. Uh, Ačiū Jums už pranešimus, už jų atvirumą ir tikėkime ateityje taip pat puikiai diskutuosime su Jumis šiuose komiteto posėdžiuose. der Kollege Goltieri und ich. Kolega Galtieri ir aš pateikėme Jums pasiūlymą dėl pranešimo. Na, pavadinimas pakeistas, mes dabar esame abu e, bendri pranešėjai. Bet e, iš esmės e, čia ne mūsų komiteto kaltė, kad toks pavadinimas pasikeitė. Čia apskritai bendro pavadžio yra e, pastabos, kaip galima logiškai išdėlioti visą tekstą, kad jisai būtų e, suprantamas ir aiškus. Taigi yra du pranešėjai be šio pranešimo. Na, mes negalime pasakyti, kad mes esame abu pranešėjai, mes esame ko pranešėjai, čia pagal, pagal darbo tvarkos taisyklių atitinkamą punktą, kurį surado mūsų teisės tarnyba, mes turime tai vadintis, bet kokiu atveju tai nekeičia reikalą esmės. Taigi, kolega Valtierė ir aš patikėme Jums pasiūlymą Dėl jo pasakys ir apie remonš. Dėkoju, kad visi susirinkome čia aptarti šį klausimą. Taigi, bet kokiu atveju išsiuntinėsime jums šią informaciją, kad galėtumėte visapusiškai dalyvauti diskusijose. Mes tik tai dabar įsibėgėjame, tik tai diskutuodami. Mes gavome laišką iš teisės e, komiteto, kuris atsakingas yra už darbuotojų skirimą. Aš manau, kad šitas e, laiškas turėtų būti jums pas, e, padalintas kaip ja, iš esmės personalo m, klausimas turėtų būti sprendžiamas, turėtų aiškėti iš šio laiško ir bet kokiu atveju mes turime įtraukti šį darbą ir teisės komitetą, kad atitikime visus teisinius reikalavimus. Taigi mes atsidurime tokioje situacijoje, kad išorės veiksmų tarnyba, kuris egzistuoja jau apie keliarius metus ir per dviejus metus tikrai pasiekia nemažos pažangos. Buvo nelabai lengva sukurti tokią tarnybą. E, mes susidurime su įvairiomis su e, problemomis, turime atkreipdėmėsi į visus e, jautrius klausimus, mes turime atkreipti dėmesį, kad mes čia sulijėjome atskirų institucijų kompetencijas, kompetencijų ribos išnyko, nacionaliniai diplomatai turėtų priklausyti šri tarnybai, 60 e, procentų ES pareigūnų turėtų priklausyti taip pat šiai tarnybai. Tai yra tokie bent jau buvo iškelti reikalavimai. Na, bet kokiu atveju mm, čia užsienio reikalų ministerijų arba ministerijos nagrinėjamas klausimas, tai ar šita sudėtis tarnybos. Ir mm, panas Galtieri ir, ir aš mm, iš esmės pateikėme ne bendro pobūdžio kritiką, mes norime pateikti pasiūlymus, kaip galima patobulinti šią tarnybą. Štai pasiūlymai atsispindi įvairiuose e, straipsniuose, kaip e, ši tarnyba gali organizuoti savo veiklą, kad e, būtų sukurta stipresnė, racionalesnė ir veiksmingesnė struktūra. Mes e, turime prisiminti, kad mm, yra tam, tikros ir, yra tam tikri ir valstybių narių interesai. Tai būtent e, keliuose punktuose jie bus pakomentuoti. Neturi būti pakeisti valstybių narių, valstybių narių kompetencijos. Tai būtent e, šiuo klausimu turėtų užsimti komisija. Kitas dalykas e, tai yra politinis ir karinis. Karinė, ir, sakykime, gynybos politika, tai, tai yra iš esmės tarybos jo kompetencija, Ir vyriausiai galiotinė turi kaip tik prisimti atsakomybę, kad šitie dalykai būtų koordinuojami. Na, praėjo jau treji metai. Čia jau konvente buvo aptarti šie tarnybos klausimai. Na, mes jau anksčiau kalbėjome, kad reikia lėšų, aparato ir vyriausiai galiotinė. Anks, anksčiau buvo manoma, kad iš esmės e, galėtų būti tos funkcijos patikėtos, sakykime, ne struktūrai, bet e, atskiriam asmeniui, kuris būtų be aparatų ir be lėšų, bet, e, sakykime, jisai būtų priklausomas nuo rotuojančios Europos vadovų tarybos pirmininką. Bet mes pasirinkome veiksmingumo principą ir e, kaip pasiūlė nemažai e, valstybių narių, vieną iš kurių aš labai gerai pažįstu, kurti ne hybridinę organizaciją, kuri būtų tarpininkė tarp tarybos ir e, komisijos, bet sukurti tarsi tarybos priedelį. Kaiminystės politika yra vienas iš geriausių pavyzdžių, kaip yra vykdoma mūsų užsienio politika. Ir visos dėrybos, kurias susijusios su asociacijos sutartimis ir partnerystės sutartimis, ir visos daugia šalės dėrybos, nesvarbu kokioje srityje, būtų išbrauktos iš komisijos užsienio reikalų kompetencijos srities ir perduotas naujai tarnybai. Čia kilo tam tikras nesusipratimas. Taigi, kodėl atsitika tas nesusipratimas? Pasipagalvokime apie tokią problemą. Kasgi bus atstovas komisijoje tos vyriausios įgaliotinės? Tuo metu tai buvo svarstyta. Iš esmės, vyriausiai galiotinė yra komisijos vicepirmininkė. Tai viena iš pagrindinių elementų komisijos. Ir ji turi atlikti savo pareigas kaip vicepirmininkė. ir ji gali atlikti visus veiksmus susijusius su komisijos darbu šitą, ir jos koordinuoti. Tai buvo tokia mintis. Dabar pažiūrėkime, kaip civilinės ir karinės krizės yra koordinuojamos ir valdomos šiuo metu pagal dabartinės struktūras. Čia įvairios frakcijos ir, ir komitetai teigia, kad neturėtume per daug suplakti šių problemų į vieną krūvą. Uh, nes e, kryžių valdymas tai ir iš esmės ne užsienio politikos klausimas, o, e, o vidaus politikos klausimas ir kad čia kompetencija jau peržengiama. Ir mes, e, mano nuostabai, po dviejų su pusę metų, po Lisabono starties įsigalio, įsigaliojimo, įsigaliojimo, mes nusprendėme atitinkamų būdų priskirti ES e, užsienio reikalų politiką atitinkamai tarnybai. Na, mes e, e, pasvarstėme šios klausimus atskirai ir su valstybės narėmis. Na, ir užsienio ir išorės veiksmų tarnyba, aš sakyčiau, pučia į vieną dūdą su valstybėmis narėmis. Čia bent jau aš tai išvelgiu. Aš manau, kad su to yra susijusi tam tikra problema. Yra ir, ir kitų dalykų. Pereinamai laikotarpio, čia kalbant apie 30-60 procentų personalo, tai kas turėtų būti paskirta, tai kad ES ambasadoriai ES ambasadoriai turėtų būti skiriami atitinkamą proporciją iš valstybių narių, iš nacionalinių e, diplomatinių korpusų. E, Na, tuo, tokia atveju būtų išspręsta e, ši e, personalo problema. Bet valstybės narės nėra atsakingos už užsienio reikalų politiką, bendrą ES užsienio reikalų politiką, tai nėra jų kompetencija. Ir aš manau, kad e, turėtų būti o skelbiamas konkursas, kuris būtų atviras visiems diplomatams, visiems pareigūnams, kurie norėtų dalyvauti šios tarnybos veikloje. Turėtų būti ats, atskira samdymo mm, e, procedūra, kuri neturėtų būti suderinama su valstybėmis narėmis. Manau, kad iš išorės žmonės, nepriklausomi žmonės turėtų dalyvauti šiame e, procese. Aš norėtume, norėčiau, kad mes e, sutartume, kad e, e, dėl to, kad, sakykime, nacionalinių diplomatų korpuso atstovai, jeigu jie nusprendžia dalyvauti šioje išorės veiksmų tarnyboje, tai jie galėtų dalyvauti. Na, mes neturime suskirstyti dabar 30-60 procentų, kiek turėtų būti atstovų iš, iš kur. Aš mm, iš esmės manau, kad čia yra susijęs žmogiškąją e, prigimtimi. Kad e, vis dėlto e, norima e, save priskirti tinkamai valstybei, tinkamai bendruomeniai, ypač savo karjeros kilimo laikotarpiu. Na, bet manau, kad tai nėra valstybių narių prerogatyva spręsti, kas turėtų būti išorės veiksmų tarnybos darbuotojai. Aš manau, kad iš esmės ateityje šioje tarnyboje turėtų dalyvauti tiek nacionalinių valstybių narių diplomatai, tiek ES institucijų e, e, pareigūnai ir dirbti kartu. Sutartyje yra parašyta, kad valstybės narės turi įgyveninti bendrijos iškeltus tikslus. Todėl ir aparatas turėtų, įsi, bu, pats aparatas tarnybos turėtų įsipareigoti laikytis tų pačių nuostatų. Todėl turi būti nustatytos atitinkamos sąlygos. Aš čia tokią politinę įžangą padariau. Tai būtent tai, ką mes turime atsižvelgti, nagrinėdami šios tarnybos veiklą. E, norėjau atkreipti e, dėmesį į kai kurios e, politinius aspektus, dabar perdu žodį kolegai Galtieriai. Grazie, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Taip, po to, ką išgirdome iš jūsų, ir aš norėčiau kai ką pasakyti. Kad Europos išorės veiksmų tarnyba galiausiai po dviejų su pusę metų ES efektyvumo e, po dviejų su pusę metų augimo turi būti vertinama teigiamai, atsižvelgiant į tuos teigiamus rezultatus, kuriuos mes pasiekėme ir žinome, kokius iššūkius, su kokiais iššūkiais susidurs Europos iššūkis veiksmų tarnyba, kuriant jos sąrangą. Aišku, iš dalies dėl to pobūdžio, kokio pobūdžio yra ta tarnyba. Ir e, dėl to, kad bu, bus siekiama suteikti jai labai daug funkcijų dėl um, užsienio politikos šiai tarnybai. Uh, Na ir šita tarnyba be abejo artimai e, susijusi bus su komisija. Tai sudėtinga užduotis, tačiau e, tai yra ir galimybė EIVT paversti galingą priemonę, kad ES piliečių, kuo daugiau sužinotų apie ES išorės veiksmus. Aišku, dar neišnaudotos visos galimybės. Ir šiame pranešime mes e, stengiamės pareng, pateikti pasiūlymus, uh, kaip e, Europos e, išorės veiksmų tarnybai tapti viskuo, padaryti viską, ką jį gali. Aišku, tie pakeitimai bus techniniai. Tačiau jūs paminėjote keletą politinių aspektų. Be to, pasiūlėte ir tam tikrų tikrai vertų dėmesio variantų. Pavyzdžiui, supaprastinti administracinę struktūrą Taip pat pasiūlėte pagrind, vyriausiai pareigūną taip pat vaidmenis, kuriuos turi atlikti vykdantisis direktorius, generalinis sekretorius ir taip toliau. Tačiau aš norėčiau paminėti du dalykus, kurie man labai svarbus. Tai yra pagrindinis iššūkis, kurį turės įveikti EIVT, kad efektyviau reklamuotų Europos užsienio politiką. Visų pirma, ryšiai su komisija. Neabejojame, kad čia Briuselyje um, dubliuosis funkcijos uh, tarp vyriausios įgalio, įgaliotinės ir uh, vicepirmininko. Na ir norėčiau šiek tiek pakalbėti apie vyriausios įgaliotinės vaidmenį. E, jie yra ir vice, komisijos vicepirmininkė ir jį koordinuoja atsakingų komisarų darbą. Ir manau, kad mes turime tą pačią problemą ir su e, Europos investicijų banko funkcijomis. Manau, kad būtų geriau padėti E, vyriausiai galiotiniai įgyvendinti savo funkcijas kaip e, vicepirmininkė. Na taip pat dabar dėl delegacijų vaidmens. Tie, kurie dirbote su delegacijomis, e, žinote, kad sprendime dėl delegacijų vadovų paskirimo yra e, nenumatyta galimybių išvengti funkcijų dubliavimo, užtikrinti vieningumą, e, racionalizuoti struktūrą. E, kiek mes žinome, kol kas tai nepasiteisino. Tai yra jautrus klausimas, kurį mes turėtume paminėti ir finansinėme reglamente kad turi būti suteikta galimybė deleguoti tam tikras funkcijas. Tačiau, kalbant apie techninius aspektus, jie yra techniniai, tačiau jie taip pat neišvengiamai ir politiniai. Mes turime išdėstyti labai aiškiai Europos parlamento požiūrį. Kitas didelis klausimas yra krizių valdymas ir reagavimas į krizės nebejojame, kad buvo padaryta didelė pažanga. Ir e, e yra išeita iš už ribų, kurios e, kur, iš, tų, iš tos struktūros, kurio, kuria yra įsteigta EIVT. Tai yra e, krizių valdymo E, mechanizmas dabar apriepia daugiau nei bendra e, saugumo ir gynybos politika ir džiugu dėl to. Tačiau teigiama raida ne visada buvo labai nuosekli. Ir todėl mes norime konstatuoti tą poziciją, kurią karts nuo karto išdėstydavo parlamentas per dėrybas dėl struktūros. Mes manome, kad įvairūs e, valdymo instrumentai ir su, e, bendroji saugumo ir gynybos politika turėtų politikos struktūra turėtų būti integruota į tą struktūrą, kuri leistų natūraliai suvaldyti tokias situacijas kaip ši. Pavyzdžiui, reikia dirbti su kitomis suinteresuotomis pusėmis tame regione, kur vyksta krizė, ar netgi su aukštesnių lygmenių, ne tik regioninis lyg, lygmuo reiktų dirbti. Ir tai turėtų būti atskira e, politika nei bendrojusienio, bendroji e, gynybos ir saugumo politika. Ir reikia sukurti tam tikrą institucinę autonomiją, o tai turėtų būti susijęs su vyriausiai galiuotne. Tai pat labai reikia pagerinti strateginio planavimo gebėjimus, reikia įveikti įsakymų e, davimo ir kontrolės struktūrą, reikia išeiti už jos ribų. Taip pat parlamentas nekartą minėjo karinius e, klausimus, reikia ir tai išanalizuoti labai atsakingai. Mes žinome, kokia yra su to susijusių asmenų pozicija. Mes turime įveikti šitą asimetriją ir kalbame apie tai, kad mes turime gebėti efektyviai ir greitai e, reaguoti į mūsų gebėjimų didinimą. E, E, mes turime gebėti greitai planuoti ir priimti veiksmus. Ir taip pat pereiname dabar į makropolitinę sritį. Elmar Brok jau labai aiškiai e, pasisakė apie tai, aš norėčiau tik tais pakartoti jo e, žodžius, prisidėti prie žodžių. Na ir šitas pranešimas išdėsto e, labai daug gerų pasiūlymų, taip pat ir Teisės komitetas pateikė gerų pasiūlymų ir aš norėčiau ir apie šitą sritį šiek tiek e, pakalbėti, kaip ir kiti kolegos e, pasisakė. šitas pranešimas nusipelno rimtų diskusijų ir E, svarbu, kad e, šitas, šitos e, šitas pranešimas padėtų atverti visą potencialą EIVT, nors jie dar, ne, jie dar nepavyko to padaryti iki galo. Ačiū. Labai ačiū, pirmininkė, aš ilgai nekalbėsiu, nes man labiau reikėtų klausytis tikriausiai šiandieną. Bet norėčiau padėkoti Jums, kad mane pakvietėte. Norėčiau padėkoti Jums abiems už labai vertingą pranešimo projektą, kuris ką tik pateiktas. Mano nuomonė, tai labai įdomus dokumentas. Iš išorės veiksmų tarnybos pusės mes matome, e, kad mūsų mintys e, pastebėjimai yra labai panašus. Taip pat norėčiau pasakyti, jog labai pritariu tam, e, tai pozityviai, konstruktyviai dvasiai, kurią pirmininkė jūs pabrėžėte. Ir labai pritariu jūsų pradiniams pastebėjimams, kuriais primenama, kad instituciniu mastu turėtume laikytis to, kas egzistuoja sutartyje, kompetencijų, įgaliojimų ir neturėtume bandyti kaip nors e, kažką keisti. Galėčiau jūs tik patikinti, kad kaip ir jūs perskaičiau neoficialų dokumentą, kurį pasiūlė keletas valstybių narių. Būtent tokia yra jų pozicija, tai nėra išorės veiksmų tarnybos pozicija. Ir sąžininkai jums pasakysiu, e, aš e, E, nesu, mes ne, ne, nesiekime, ką daro, tos šalis e, susitiko tarpusavyje ir apie tai kalbėjo. Mes turime žiūrėti į du lygmenis. Institucinį lygmenį negryšiu prie šito. Jūs sakėte tai, ką reikėjo pasakyti, bet yra ir e, visos organizacijos struktūrų lygmo ir abu jūs šiek tiek užsiminėte apie tai. Egzistuoja Tai yra klausimas, kur mes turime dirbti, rim, dirbti labai rimtai, daug ką galima pasiekti ten, bet tuo pačiu metu turime suvokti, kad susidurėme su labai rimtais, rim, kažkokiais išskirtiniais specifiškais dalykais ir turime to nepamiršti, pavyzdžiui, visas e, bendros saugumo gynybo politikos aspektas. Mes turime, apie tai kalbėjo ponas Galtieri, turime e, labai rimtai pasižiūrėti visą dalį, kuri susijusi su krizių valdymu. Taip pat turėtume atsižvelgti į tai, kad kiekvienas iš padalinių turi savo ekspertus, savo patirtį ir e, reikia tai pripažinti. Dėl to turime suvokti galvoti, kaip nustatyti dermą pusiausvyrą tarp ekspertinių žinių ir e, kaip tą ekspertizę panaudoti kartu, sulieti. Mes e, jau šiek tiek čia padirbėjome, bet turime dar daug ką padaryti. Apie visą išorės veiksmų tarybą galime pasakyti, kad dirbame, bet e, dar reikia daug ką padaryti, mums kai ką pasiekė padaryti, bet yra daug problemų ir dėl to turime dirbti plačiau. E, Dar gal e, porą pastebėjimų apie mūsų pačių procesą. Prieš keletą savaičių mes buvome surengę susitikimą su e, visų užsienio e, reikalų ministerijų 27 sekretoriais ministerijų. Mes išklausėme jų nuomonės, atsižvelgėme į daug jų pastebėjimų ir dirbame toliau. Rytoj penktadienį kaip tik vyks e, užsienio reikalų neformalus susitikimas, Gimnicho susitikimas, kur e, bus kalbama apie šią peržiūrą ir jūs, pirmininkė, e, lankysitės, bus labai malonu jūs matyti šiame susitikime, išklausysime jūsų požiūrių, o po to, kai jau bus atsižvelgta į jūsų pranešimą, kai valstybės narės pateiks savo nuomonę, mes ketiname pradėti renkti uh, ataskaitą, kuri bus e, vyriausiosios įgaliotinės pirmiausiai ataskaita. Ji e, pristatys savo mintis gausias. Mes jūs informuosime apie tai ir Deividas e, arba Sulivanas ateis pas jūs ir informuos jūs apie tai, kas vyksta ir turėsite pasižiūrėti į tai, kaip Ir e, dar paskutinis dalykas. E, e, mūsų tapatybė kaip institucijos. Espridiko, man atrodo, kad tai yra gal sudėtingiausias ir įdomiausias dalykas, kaip mes susėsime dvi kultūras, dvi tradicijas išorės veiksmų tarnyboje patirtis, e, ekspertizė iš e, tarybos sekretoriato ir komisijos ir e, patirtis, ekspertizė atkeliaujantis su tais darbuotojais, kuriuos atsiunčia komandiruoja valstybės narės. Tai yra du skirtingi dalykai ir mes turime juos kažkaip e, suvienyti ir užsitikrinti vientisesnę e, mūsų institucijos tapatybę. Ir galbūt tai yra papildoma vertė, kurią sukursime galiausiai. Ir mes taip pat turime sugebėti sutelkti patirtį iš visų šaltinių ir sukurti kažką naujo ir labai skirtingo negu kad yra šiandieną. Jūs labai teisingai, pirmininkė, taip pat pastebėjote, kad dabar po 2000 ir po 2013 metų, po 2-3 metų mes turėsime kitus e, personalo e, atrinkimo šaltinius ir jūs visai teisingai e, pasakėte, kad baigėsi pereinamasis laikotarpis, dabar E, pasiekėme maždaug trešdai tikslus nacionaliniais diplomatais ir turėsime pamatyti, kaip viskas klostysis toliau. Dar pasakysiu, kad kai kalbėjome tai su, apie tai su valstybės narėmis, daugelis jų mano, kad norėtų susigražinti daugelį diplomatų, kurie buvo komandiruoti ketveriems metams. Būtent todėl, kad norėtų pasinaudoti tuo, kad uh, Daugelis iš šitų diplomatų buvo apmokyti, e, įsigilino, sužinojo daug e, apie Europos e, Sąjungos vidaus darbą ir tai galėtų būti naudinga jų diplomatiniams tarnybams, nes kiti galėtų perimti jų patirtį, pasinaudoti jų patirtimi. Aš nenoriu plėstis pirmininkė tiek ir dėkuoju dar kartą, kad mane pakvietėte. Labai ačiū būtent toks skirtumas tarp e, e, vokiečių ir prancūzų. Aš kalbėjau apie dvasę, o jūs kalbate apie institucijos įvaizdį. Ponas Salafranka. Ponas Salafranka. Dėkuoju, pirmininkė. Iš tikrųjų, dabar kalbame antrą kartą dėl išorės veiksmų tarybos veiklos pežiūros ir ji aiškiai rodo, kad e, mes parlamente kalbame apie, kad mes žiūrime į patirtį, kurią sukaupėme ir į tai, ką pasiekėme. Ir manau, kad mums pavyko Reikia pasakyti, kad e, vien tas faktas, kad gana sudėtingomis e, aplinkybėmis įkurta išorės veiksmų taryba ir tai yra jau pasiekimas ES kaip po toks ir turime tam tikrą pozityvų išėties tašką. Dabar turime pasimokyti iš to, kas padaryta, kaip galima pagerinti e, darbą toje tarnyboje. Norėčiau pradėti nuo to, ką jūs sakėte, pirmininkė, jūs ir ponas Gualtieri. Trys dalykai, kurie leistų pagerinti veiklą. Pirmiausiai, administraciniai darbuotojai, ryšiai su komisija ir finansiniai aspektai. Dėl organizacijos pirmininkė, aš manau, kad viena iš formulių, kurią galėtume pastelti, nors gal tai ir ne vienintelė e, egzistuojanti formulė, e, pagalvoti apie tam tikrą konstituciją ir galbūt išorės veiksmų tarybą Mm, kuri turėtų tam tikrą politinę galę, e, būtų e, dalyvaujama tos tarybos sutikimuoje, būtų generalinis sekretorius ir saugumo e, komiteto vadovas apibrėžtų gairias jo darbui, generalinis sekretorius darbas turėtų būti sustiprintas taip, ir būtų tam tikras centras, kuris įgyvenintų pasiūlymus ir galėtume optimizuoti tarnybos veiklą tokiu būdu. Tai yra pasiūlymas, gali būti ir daugiau pasiūlymų, bet mes turime apibriežti galės ir e, nustatyti politinės gairės ir užtikrinti gerą administravimą šios tarnybos. Dėl galių jūs aiškiai pasakėte apie tai, koks mūsų darbo pobūdis e, šio konkrečio atveju pirmininkė. Mes turime sustiprinti bendrijos interesų apsaugą. Ir mums reikia e, to ne per e, tarp vyriausybinį aspektą tarnyboje. Tai yra mišri struktūra, bet mes turime galvoti apie bendrijos infrastruktūras. E, Generaliniai direktoratai užsijima e, pagal, vystimusi pagalba, bet reikia veikti pagal ribas, kurios apibrieštos institucijoms ir nebandyti gvieštis išorės veiksmų tarnybos galių. Taip ats, atstovė vyriausiai galiu, galiuotinė galėtų pasinaudoti turimomis galimis kaip komisijos vicepirmininkė. Dėl finansinio aspekto dabar išgyvename biudžeto krizę ir turime ieškoti papildomumo su valstybių narių veiksmais Mes e, dalyvavome diskusijose apie užsienio reikalus, bendras kompetencijas, kai kas buvo pastebėta labai gerai, e, padaryta Ispanija, pavyzdžiui, labai neblogai e, dirba Jemene kombinuojant paėgas. Ir mes turime užtikrinti, kad ne tik delegacijų vadovai, bet ir darbuotojai gali uh, E, įsikišti, e, kalbant apie asignavimus mokėjimams ar mm, įsipareigojimams. E, dėl darbuotojų mes nenorime demoralizuoti žmonių, kurie dirba Europos institucijose. Komisija, taryba numato, kad po perinamo laikotarpio bus galima kreiptis dėl darbo, aplikuoti uh, E, patarėjas e, ryšių palaikymo pareigūnas, kuris atsako už, už ryšius su Europos parlamentu ryšių su Europos parlamentu taip pat labai svarbus. Mes turime apibrėžti kriterijus, kaip ginti bendrijos interesus ir turime galvoti apie patirtį sukauptą toje srityje, bet e, reikia tai papildyti valstybių narių diplomatų patirtimi ir labai e, daug dar reikia padirbėti plėtuojant įgūdžius. Pirmininkė, aišku, taip pat yra tai, kad e, e, renkant delegacijų vadovus išorės veiksmų tarnyba labai skaidriai dirbo, buvo įtrauktos kitos institucijos valstybės narės ir taip toliau ir panašiai. Aš nežinau, kiek valstybių narių uh, E, skirdamos ambasadorių ar delegacijos vadovą e, vykdo tokią pat skaidrę procedūrą. Dažnai yra paprasčiausiai drąsiai pranešama apie paskirimus, taigi turėtume pagirti išorės veiksmų tarnybą šioje srityje ir pripažinti pasiektą pažangą. Kitos institucijos, jų darbuotojai, e, kiek gali prisijungti prie šios tarnybos tai yra klausimas, kurį turime panagrinėti. Turime užtikrinti, nu, kad egzistuotų galimybės žmonėms, kad jie patektų į sąrašus kandidatų dirbti išais veiksmų tarnyboje. Mes turime e, nustatyti ir pusiausvyrą pirmininkę. Turime galvoti apie pusiausvyrą atstovavimo valdymo struktūrose generalinis sekretorius yra valstybės narės e, diplomatas. E, egzistuoja du e, pavaduotojai, jie taip pat yra diplomatai. Aš dabar nenoriu čia daryti jokių pareiškimų, bet pasakysiu, kad mes ponas Sulevan e, labai e, gal ilgai kritikavome, jis buvo komisijos e, generalinio direktorato atsakingų už priekybą Mm, sekretorius, jis labai ilgai e, dirbo su generaliu sekretoriumi, kurdamas išorės veiksmų tarnybą, bet e, jeigu kalbėsime apie darbą kasdieninį šios tarnybos vadovavimą jai, tai mes neturėtume pakengti moraliai tų darbuotojų, kurie e, dirbo ilgai ir kurie nori prisidėti ir e, veiksmingai dirbi, dirbti toje mm, institucijoje. President, Pone Gomes, ačiū pirmininkė už jūsų projektą. Jį mes peržiūrėsime. Na, e, tai, kad Roberto kartu su jumis rengia šitą rekomendacija e, mums jau suteikia pasitikėjimo tuo darbu, kurį jūs jau nuveikėte. Norėčiau pasakyti, kad man ypatingai svarbu, kad atlikus šitą peržiūrą būtų aiškiai paminėta tekste, jog e, vyriausioji įgaliotinė iš tiesų atliks tą vaidmenį, kurį jai suteikė e, sutartis ir bus komisijos koordinatorė išorės veiksmų e, srityje. Ir e, privers komisarus gerbtis, gerbti tas politinės gairias, kurias ji kartu su išorės veiksmų tarnyba e, nubrėž vykdant komisijai savo veiklą išorės veiksmuose. Nesvarbu, kokioje srityje - priekyboje, plėtroje, energetikoje, e, ekologinėme sektoriuje ir taip toliau. Taip pat labai svarbu, tas darbas labai svarbus ir kuriant institucijos dvasę, apie kurią kalbėjo ambasadorius. To mums reikia, tačiau kaip mes pasieksime tos institucinės dvasios tarnybose, jeigu jos nėra pačios aukščiausiose lygmenyse. Mes čia suteikėme savo paramą vyriausiai galiotiniai. Ir tai yra vienintelis būdas, kaip užtikrinti mūsų politikos sklandumą ir efektyvumą, netgi finansavimo klausimais. Žinau, kad turite e, skyrių apie finansavimą. Manau, kad būtų labai gerai panalizuoti, e, kiek yra investuojama į instrumentus. Manau, kad labai svarbu sulieti šitą tarnybą su komisijos tarnybomis. Kitaip nepasieksime rezultatų, nes kitaip vyksta kova. Na ir iš tiesų to pavyzdį reikia parodyti viršuje aukščiausioje ligmenyje. Taip pat e, jūs minėjote, kad labai svarbu, jog egzistuotų e, pavaduotojai. Aš manau, kad netgi e, krečiant kriziai užtektų vieno pavaduotojo. Suprantame, kad pavaduotojas būtų labai politinio, politinis asmuo ir Be abejo, jis turi išmanyti visą mechanizmą, tačiau daugiausia tai bus politinio statuso pavaduotojas. Ir tai aišku neapims e, tokių specializuotų e, atstovų kaip žmogaus teisų e, atstovai ir kiti. Kai reikės, mes juos pasikviesime. Na, tačiau visgi vyriausiai galiotinė turi kažkas pavaduoti tada, kai bus misijos ar kažkur kitur. Mano nuomonė tai yra labai svarbu. Sutinku su tuo, ką sakė ponas Salafranka. Labai svarbu, kad būtų parodytas uh, pavyzdys ir, padėti, ir valstybės narės būtų įtikintos prisimti tam takras atsakomybės rytis, pavyzdžiui, e, atstovavime taryboje ar dalyvavimas misijose. E, mes praradėme tam tikras progas, pavyzdžiui, Irakas yra vienas pavyzdys. Mes turėjome sujungti savo pajėgas, tačiau dėl finansinių priežasčių kaip mums buvo sakyta, mums nepavyko to padaryti. Tai turėtų būti prioritetas. Turime ir kitų prioritetų. Mes siūlėme bendrą konsulatą Bengazį, Bengaziją, tačiau mm, tai nepavyko. Tam reikia kitokio požiūrio. E, tačiau reikia užtikrinti, kad šita tarnyba turi e, būti pasirengusi dirbti labai sudėtingose ir rizikingose vietovėse. Jeigu jų požiūris yra e, labai griežtas, kad būtų laikomasi saugumo taisyklių, tai mes nieko nepasieksime. Jeigu mūsų diplomatai važiuos tik labai saugias vietas, tai nieko mes nepadarysime. Tai tikrai esminis klausimas. Aš e, suprantu, kad mes tikrai turime gerai subalansuoti saugumo riziką, tačiau diplomato profesija nėra saugi. Jis jau savaime rizikinga, kaip ir kariškių. Kartais netgi yra pavojingesnė nei kariškių. Ir, tačiau tai neturėtų apriboti mūsų darbo. Ir e, neturėtume mes e, pritaikyti labai saugios apribojančios politikos, ir, kuri dabar mums trukdo dirbti daug efektyviau. Uh, Mr. President, uh, for, and, uh... Pone pirmininkė ir ko uh, pranešėjau, ponia Gomes iš tiesų mm, kaip tik tai išaiškė tokias uh, uh, pastabas, kurios turėtų padėti jūsų darbė, tačiau manau, kad bet kokiu atveju, aš manau, kad jūs e, šiek tiek vėlokai išsiuntėte mums dokumentus vakar vakare, mes neturėjome laiko jų perskaityti ir jūs padiskutuoti šiais klausimais. Na, aš pasakysiu tik tai kelias asmenio pobūdžio pastabas ir galbūt kiti kolegos mato visą problematiką šiek tiek kitaip. Tiesiog atkreipiu dėmesį, tai, kad čia bus mano asmeninės pastabas. Aš pritariu jūsų vertinimui kurį taip pat, e, kuriam taip pat pritarė ir ankstesni kalbėtojai, tai būtent šitas Europos išoros veiksmų tarnybos e, sukūrimas ir veikimas e, yra jau puikus pasiekimas. Būtent per tą laikotarpį, kuris buvo pasiūlytas, man atrodo, kad tiesiog stebuklas, kad jinai dabar taip įsivažiavo. Ji, ši tarnyba veikia daug geriau, negu mes tikėjomės ją ja, kurdami net jeigu ir visi lūkesčiai nebuvo išpildyti. Tačiau didžiausios problemos, kaip, kaip ir buvo tikėtasi, ir kaip mes e, numatėme, kaip ir aš numačiau, Tai būtent e, Iš esmės tai yra karai, nesutarimai tarp e, komisijos ir tarybos, tai e, iš esmės kompetencijų nepasidalinimas, tai mes tai numatėme. Ir tarybos e, sekretariatas taip pat įsikišo į šį konfliktą. Mes girdėjome, kad santykiai iš esmės tarp sekretariato ir išorės veiksmų tarnybos yra pakankamai šalti. Jie yra formalūs. Na, tokia bent jau mano informacija, galbūt ir klystu. Na, aš e, iš esmės e, pritariu toms mintims, kurios taip diplomatiškai buvo pasakytas abiejų ko pranešėjų, taip pat kalbant apie e, struktūrą išorės veiksmų tarnybos ir komisijos struktūrą. Aš sakyčiau, kad e, būtent vyriausiai galiotinė e, būtent turėtų koordinuoti komisijos darbą užsienio reikalų srityje, o ne komisijos pirmininkas, kaip dabar yra. Čia iš esmės tas kompetencijų nepasidalimas yra pakankamai sudėtingas dalykas. Jūs nepasakėte, kaip pranešiai, ne vieno žodžio apie Europos vadovų tarybą, o ji taip pat yra veikėja, nurodant gairias užsienio e, politikoje. Na, mes matome iš e, užsienio reikalų ministrų neoficialaus dokumento, kad yra skirtingos nuomonės e, dėl, e, dėl išorės veiksmų tarnybos ir struktūros ir veiklos, čia kaip jau pasakė, ko pranešėjai. Mes matome, kad nu, nustatyta dabar, kad 30 procentų diplomatų šioje tarnyboje turi būti iš nacionalinių diplomatinių tarnybų. Na, šitas tikslas buvo pasiektas ir, ir, ir baigėsi dabar. Pats procesas. Nepažiūrėsime, kaip iš tikrųjų bus balsuojama galiausiai e, dėl e, šių e, klausimų. Tačiau kaip ateityje bus renkamas personalas? Akivaizdu, kad užsienio reikalų ministrai mato šitą atranką skirtingai. O ir jie nori sustiprinti valstybių narių vaidmenį šiame procese. Ir kaip buvo pasakyta jūsų tekste, būtent įtraukti kaiminystės politiką į išorės veiksmų tarnybos kompetenciją. Ir ar mes tam pritarsime ar ne, čia dabar kyla klausimas. Aš nežinau, ar čia slypi kokia nors dar papildoma mintis už to. Uh, tą kavinysės politiką įtraukti. Tai bet kokiu atveju bent jau patenkinamai vertinu šitą e, pasiūlymą. Aš turiu tik tai kelias e, pastabas dėl paties teksto. Jūsų pranešime e, G punkte jūs kalbate apie veiklą Malyje. Aš esu tikra, kad iš tikrųjų apie šitą veiklą galima daug ką pasakyti aš taip pat manau, kad ateityje mes turėtume ilgiau diskutuoti ir uždariau gal šiek tiek diskutuoti dėl šios operacijos įvairių aspektų. čia iš esmės mes praktiškai šiek tiek karštakošiškai galbūt vertiname tos, tos veiksmus, kurių imtasi Malija. Bet ir to tie veiksmai galbūt yra šiek tiek per daug ryštingi, bet bet kokiu atveju reikia apie juos pasitarti. Jūs taip pat darote nuorodą į ES kovos grupės. Aš mačiau, e, e, ponios Genakė pranešime taip pat minimos tos kovos grupės. E, Aš nežinau, ar tai yra e, tikrai tinkamiausia priemonė sprendžiant tokius konfliktus. Ačiū uždėmesi. Ja, herzlichen Dank. Um, ačiū. A few comments on it. Labai ačiū už pranešimo projektą. Septintas punktas. Jūs e, siūlote įtraukti užsienio politikos e, direktoratą į, už, į um, išorės veiksmų tarnybos organizacinę struktūrą. Na, mes uh, kalbame apie tai, kad uh, ar jūs turite omenyje, kad reiktų ją integruoti tiesiog apskritai į, į e, šią instituciją, ne, ne tik ant popieriaus. Ne... Toliau dėl 11 punkto kur kalbama apie tarybos tarnybas. Kiek žinau, valstybės narės dabar labiau linkusios sukurti tarybos tarnybų grupės ir Europos, delega, Europos Sąjungos delegacijų grupės, o tai reikštų, kad valstybės narės turės siūsti savo išteklius į išorės veiksmų e, tarnybą. Jeigu mes neturėdami papildomą personalo sukursime tokias grupės e, išorės veiksmų tarnybos, ja, tai manau, kad mums pritruks išteklių tam. Dabar dėl 16 punkto. Labai svarbu, kad būtų numatytas krizių reagavimo uh, mechanizmas, nes e, krizių e, reagavimo mechanizmas ir valdymas atrodo tas pats, tačiau iš tikrųjų struktūriškai tai visiškai kas kita. Būtų gerai, kad e, čia būtų patikslinta, kas turiu omenyje. Dėl 17 punkto, manau, kad labai gerai parengta pastraipa. Pone Vimo, manau, kad reikia patirtį Mm, įvai, e, sutelkti tarpusavėje, tačiau negalima, e, negalima e, painioti, suplakti į vieną įsakymų davimo grandinės. Ir mes kalbame ne apie tai, kad reiktų kad nereiktų e, plakti į vieną patirties, reiktų nesuplakti įsakymų davimo e, grandinės. Tai svarbu karinėje srityje, pavyzdžiui. Na ir dabar dėl 35 pastraipos. Jūs pateikėte e, tokią formuluotę, kad reikia išlaikyti didesnę e, lyčių lygybės pusiausvirą. E, tačiau ponas Lėnė antrajame puslapyje labai teisingai sako, kad reglamento 15 konstatuojamoje dalyje vyriausiai Liot neturėjo imtis priemonių, kad privalėjo imtis priemonių, kad galėtų užtikrinti lyčių lygybę. Ir mes turėtume dabar paminėti tai ir paklausti, kas nuo to laiko yra padaryta. Pone Brok, jūs minėjote akademiją, manau, kad buvo primtas tas pats sprendimas kaip ir mūsų, kai ji nusprendė parengti e, bendro, e, e, bendrą planą ir apie mokymą ir apie esprit de corps, tai kol kas dar tų planų mes nematėme. Ačiū. Chairman, thank you very much. Um, by coincidence, this week the UK House of Lords came out with its own. Pirmininkė, koks atsitiktinumas, e, Lordų rūmai padarė, parengė savo ataskaitą apie išorės veiksmų tarnybos funkcionavimą. Ir uh, uh, vertėjai atsiprašo, tačiau jie darbą baigėsi. Of, uh,